Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats. Will... Labadiena, ponios ir ponai. Kviečiu visus susėsti. Norėčiau pasveikinti dar vieną mūsų užsienio reikalų komiteto posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Ar būtų pastabų? Panašu, kad ne. Tuomet darbo atvarkė yra patvirtinama. Antras darbo atvarkės klausimas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Tai yra sausio 9 ir sausio 24 dienų protokolų tvirtinimas. Yra pastabų? Komentarų? Ne. Toliau trečias darbo tvarkės klausimas pirmininko pranešimai. Nėra jokių pranešimų. Galime iškart perti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Keitimasis nuomonėmis su Jotkalnijos užsienio reikalų ministru. Mėly kolegos, mums labai malonu šiandieną priimti poną, ir tikiuosi teisingai ištapsiu jūsų pavardę, Stadjaną Darmanavičių. Tai yra užsienio, užsienio reikalų ministras iš Jotkalnijos. Kaip žinia, ministrė, mūsų komitetas rytoj tvirtina metinę ataskaitą apie jūsų gražią šalį dėl stojimo proceso ir mes manome, kad Jotkalnyje ir toliau daro pažangą. Tai yra labiausiai, viena iš labiausiai pažengusių valstybių, kalbant apie dėrybų procesą. Prieš keletą savaičių darbų skyriai buvo atverti, dabar yra iš viso 26 atverti skyriai, iš 35 Jotkalnyjos vaidmuo reiškia, kad jie, jūs prisimate vis didesnę atsakomybę kontekst, e, regioninėme kontekste ir bendrai plėtros procese. Taip pat situacija po rinkimų, Rusijos vaidmuo, ypatingai kalbant apie Jotkalnyjos būsimą stojimą į NATO. Aišku, reikia atidžiai stebėti tuos procesus. Na, dabar siūlyčiau pirmiausia žodį suteikti ponui ministrui žinoma, be jokios abejonės, o po to ponas Tanokas pasisakys. Jisai pristatys savo nuomonę apie situaciją, taigi dar kartą sveiki atvykę į Briuselį, žodis jums. Ačiū, ponė Makalisterė. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami Europos komisijos tarybos atstovai, ponios ir ponai. Man labai malonu pasveikinti Jūs užsienio reikalų ministerijos vardu ir taip pat Jotkalnios vyriausybės vardu. Atsakomybė kreiptis į Jūs šiandieną yra įrodymas, kad Europos parlamentas yra pasiryžęs toliau tęsti plėtros procesą ir tai yra galimybė objektyviai pristatyti Jotkalnijos rezultatus stojimo, dėrybų stojimo procese ir taip pat kokie iššūkiai mūsų laukia per ateinantį laikotarpį. Toks susitikimas su gerbiamais parlamento nariais yra mūsų strateginio kelio pasirinkimo pripažinimas ir aš manau, kad dialogo laikas yra tinkamas, turint omenyje, kad diskusijos yra numatytos šiandieną ne tik apie Europos parlamento rezoliuciją dėl 16 metų komisijos ataskaitos apie Jotkalnyje, bet taip pat ir kaiminė šalis tokias kaip Makedonija, Kosovas ir Serbija. Kaip jūs visi žinote, Praeitų metų parlamento rinkimai Jotkalnyjoje dar kartą patvirtino mūsų šalies strateginius užsienio prioritetus. Jotkalnyjos vyriausybė, Duško Markovič yra jos vadovas ir toliau įgyvendina tą politiką, kuri buvo pradėta ankstesnių vyriausybių, kalbant apie NATO ir ES integraciją, ypatinga dėmesį skiriant ekonominiam augimui, gerinant gyvenimo standartus e, mūsų piliečiams. Taip pat norėčiau priminti, kad prieš ankstesnius parlamento rinkimus Buvo susitarimas tarp vyriausybės ir opozicinių partijų daugumos, pagal kurią rinkiminio pasitikėjimo vyriausybė buvo sukurta siekiant skaidrumo ir legitimumo rinkimų procese. Ypatingai opozicijos partijos gali kartu su vyriausybė siekti šio tikslo ir mes tokiu būdu iš, išanaliza, iš, išanalizuosime e, piknaudžiavimo lėšomis atvejus ir tam tyrimui vadovaus opozicijos partijos. Tokiu būdu dialogas vyksta tarp įvairių institucijų siekiant įveikti opozicijos nepasitikėjimą, kai įvyko parlamento boikotas prieš rinkimus. Tačiau po sėkmingų parlamento rinkimų ir nepaisant e, to, kad rinkimų procesas buvo sąžiningas, ypatingai ir rinkimų stebėjimo misijos e, e BPO stebėjimo misija tai patvirtino ir 73 procentai e, žmonių dalyvavo rinkimuose, vis tiek opozicija ir toliau dirba su parlament, parlamente. Tačiau opozicija pripažino e, rinkimų rezultatus vietos lygmenių ir formavo vietos savivaldybės tose savivaldybėse, kur jie laimėjo daugiausia balsų. Taip pat norėčiau priminti, kad per pastaruosius e, parlamento rinkimus Jotkalnyje atsidūrė tarp globalių pasaulinių procesų ir interesų. Ir buvo bandymų pasinaudoti tokiamis aplinkybėmis ir pralėti kraują e, rinkimų metu Jotkalnyjoje. Tačiau profesionaliai kompetentingos institucijos į tai sureagavo bendradarbiaudamos su tarptautiniais partneriais, kaip Serbija ir NATO sąjungininkėmis. Ir mums pavyko užkisti kelią tokiems bandymams ir atitinkamos institucijos dabar bando patraukti atsakingus asmenius teisingumui. Taigi tokie rimti nusikaltimai rinkimų dieną atveria daug klausimų dėl to, ar ne, nebus dar didesnių takoskirų mūsų regione. Tačiau, kai mūsų šalis taps NATO dalimi, tuomet spaudimas iš išorės, kurio tikslas yra daryti politinį spaudimą, sumažės ir tada bus galima daugiau ir atviriau vesti dialogą tarp demokratinių institucijų. Kaip kitose demokratinėse sistemose turime suprasti, kad įvairios politinės nuomonės turi rasti savo vietą demokratinėse institucijose, o ne gatvėse, naudojant smurtą. Vyriausybės legitimumas turi būti piliečių teisė įtvirtinamas. Norėčiau Jūs patikinti, kad Europos parlamento rekomendacijos prisidės prie Jotkalnyjos e, gairių siekiant euro, euro ir euro, Europos integracijos ir NATO integracijos. Mes e, džiaugiamės jūsų mūsų pastangų pripažinimu, kadangi ES dabar susiduria su nelengvais iššūkiais e, dėl lyderystės ir panašiai. Taigi vienybė įvairovė tai yra ES vizija ir tikimės, kad nepraraši vizija savo reikšmės ir svarbos. Būtent toks suvienimo tikslas ir skatina vykdyti reformas, jas įgyvendinti, įgyvendinti europinius standartus Jotkalnyjoje ir aš manau, kad mes galime tą pasakyti ir apie kitas vakarų Balkanų šalis. Mūsų nuoseklios pastangos būti primtiems į ES ir toliau yra pagrindinis užsienio politikos prioritetas. Taip pat 76 procentai visuomenės remia tokį siekį ir matome, kad einame teisinga, teisingų kelių. Mūsų piliečiai supranta, kad mums Europinė darbo atvarkė yra ne vien tik tai užsienio įsipareigojimai. Mes manome, kad įsipareigojimai, kurie kyla iš šio proceso, padeda mums formuoti mūsų nacionalinę politiką, kadangi kiekvienas įsipareigojimas, kurį mes patenkiname, sukuria naują vertę mūsų šalyje. Be kita ko, kai kurių dabartinių valstybių narių patirtis, kalbant apie viešąją paramą stojimui Europos Sąjungą, dar labiau įtvirtina paramą Europos, stojimui Europos Sąjungą, kai šalis dabar bando gauti šalies kandidatės, šalies narės statusą. Taigi, tai yra ir politinis stabilumas, ir saugumas, ekonominė, demokratinė Vakarų Balkanų e, plėtra. Turime nepamiršti, kad gyvename vis didesnio euroskepticizmo laikais, kai ta karta, nauja karta, kuri užaugo vieningoje Europoje, kvesionuoja Europos projekto vertę ir būtinybę. Tačiau naujausia Balkanų regiono patirtis rodo, kad esame europiečiai, bet visai neseniai mes augome kur kas atšiauresnėmis aplinkybėmis, taigi siekiame saugumo, laisvės, judėjimo laisvės, uh, visuomenės veikatos veikatos standartų. Tai nėra savaime suprantami dalykai ir dėl to raginčiau jūs ir toliau palaikyti atvirų diskusijų lygį Europos parlamente, kalbant apie plėtros politiką, kad mūsų šalis būtų motivuotos siekti konkrečių rezultatų įgyveninant reikalingas reformas. Mes džiaugiamės, kad dabartiniai stojimo rezultatai užtikrina kitų dėrybinio proceso etapų sėkmę. Jotkalnyje 26 dėrybinius skyrius yra atvėrusi ir tikrai nedaug darbo buvo įdėta įgyvendinant e, naują teisėkros institucinę sistemą visose dirbiniuose skyriuose ir ypatingai kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Taigi mes ir toliau siekiame rezultatų ir toliau siekiame sėkmingų tyrimų rezultatų ir nuteisimų. Mes siekiame kokybiškų reformų, o nesparčių reformų esant sudėtingai politiniai situacijai, kuri dabar jaučiama ne tik Juotkalnyjoje, bet ir visame regione, ilgalaikis stabilumas ir politinios ekonominės plėtros Vakarų Balkanuose stabilumas ir legitimumas yra labai svarbu, kalbant apie europinį saugumą ir mūsų perspektyvas, ypatingai kai atsižvelgiame į tai, kiek iššūkių laukia šiandienos Europoje. Taip pat Berlyno procesas, kuris atvėrė naujas viltis Vakarų Balkanams ir praturtino mūsų prieigą prie ES plėtros politika, kuri gyvenima mūsų regione, turi toliau būti skatinama ir plėtojama. Labai svarbu paskatinti bendrus infrastruktūros projektus, vidinę regiono integraciją, taip pat užtikrinti kokybiškus kokybiškas jungtis europiniuose koridoriuose. Tai būtų ekonominė paskata mūsų visuomenėms, kuriant realius institucijų ir teisinės valstybės principų stiprinimo pagrindus. Ponios ir ponai, skaidrus politinis procesas, ekonominė pažanga Juotkalnyjoje ir Vakarų Balkanų šalyse yra įmanoma tik tai su Europos parlamento ir kitų Europos institucijų parama toliau mums plėtojant dialogą siekiant visą teisės narystės Europos Sąjungoje. Tos pastangos ir rezultatai gali užtikrinti regione taiką, klėstėjimą ir saugumą ir tai būtų Europos ateities ir bendradarbiavimo garantas. Galiausiai leiskite man padėkoti jums visiems, kurie prisidėjo prie to, kad būtų pripažinta mūsų šalies pasiekta pažanga integracijos procesuose. Nusintėte aišku ir tvirtą signalą pripažindami mūsų pastangas. Europos parlamentas per savo pranešėją Čarlzą Tenoką, taip pat parlamento komitetai. Anali Dolts yra viena iš pirmininkių, taip pat Ivan Jakovčič, kuris yra e, Jotkalnios draugų e, grupės vadovas. Tai yra irgi labai svarbus mums partneriai ir galiausiai rezoliucijos bei rekomendacijos ir toliau yra žiburys mums e, europinėme kelyje. Jūsų indėlis buvo vertingas, vertinga paskata mums toliau tęsti reformas ir paspartinti dėrybų procesą. Aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju uždėmesi. Hvala. Thank you, Minister Demanovic, for your statement. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pareiškimą. Dabar mes galime pradėti diskusiją ir siūlau pirmiausia sėkti žodį Peter Kurumbašer. Jis yra ES ir e, Jotkalnyjos delegacijos pirmininko pavaduotojas. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Analis Dots paprašė, kad aš pono Darmavičiaus paklausčiau štai ko. Pone Darmavičiaus Mes džiaugiamės, kad jūs e, vienu iš savo prioritetų laikote prisijungimą prie ES ir kad mes tikimės, kad gal, bus atidaryti nauji darybų skyriai. E, jūsų šalis pirmoji pasirašė Stambulo konvenciją dėl kovos su smurtu prieš moteris. Ką Jotkalnyje šiuo metu daro tam, kad jį e, įgyvendintų šios konvencijos įsipareigojimus? Po rinkimų ir po bandymų e, įvykdyti valstybinį perversmą e, Juotkalnyjoje situacija išlieka nestabiliai ir mes netgi gauname žinių, kad Rusija buvo įsivėlusi į e, bandymus įvykdyti perversmą. Ką jūs darote tam, kad tyrimai būtų likti skaidriai ir kad viskas būtų išsiaiškinta, kas ir, ir kodėl bandė įvykdyti valstybinį perversmą? Štai ką noriu paklausti ponia Anmarie Dots. O jums leidus aš norėčiau pratesti savo pasisakymą ir toliau kalbėsiu savo gimtają bulgarų kalbą. Aš tikiuosi, kad ponas Dramavičius supras mane geriau. Rasuštie euroskepticizm Jūs kalbėjote be kita ko ir apie didėjantį euroskepticizmą, ne tik tai jūsų šalyje, bet ir jūsų regione. Populizmas po breksito sustiprėjo visoje Europoje. Taigi atsižvelgiant į šiuos pastaruosius įvykius, vis dėlto yra siekime toliau plėsti Europos Sąjungą. Aš norėčiau, kad pirmininkaujant taryboje Bulgarijoje, po vienerių metų pavyktų atverti dar ir kitus darybinius skyrius, darybose su Juotkalnyje, o gal netgi visas darybas ir užbaigti. Todėl mes pirmiausia turime pagalvoti apie tai, kad Juotkalnyjas priimimas į ES galėtų būti labai aiškus signalas kaimynams, Albanijai ir Serbijai ir žinoma pačiai Respubliko, Makedonijos Respublikai. Šitas labai aiškus signalas labai svarbus ne tik tai Juotkalnyjei, bet ir visam regionui. Taigi aš norėčiau patikinti jūs, kad Juotkalnyje Europos, Juotkalnyje Europos parlamente turi pakankamai daug gerų bičiulių. Dėkoju. Dėkoju, ponė ministrė, ar jūs norėtumėte iš karto sureaguoti? Mes e, maždaug turime 40 minučių, taigi klausimų tai išgirsite nemažai ir jūs norėtumėt išklausyti kelias klausimus iš pradžių ir po to juos visus atsakyti ir iš karto sureaguosite. Montenegro is very devoted to fight any violence against women. Daug... Taip, kai kalbame apie e, smurtą prieš moteris, juk kaip jums yra žinoma, Balkanų šalise mes e, da, gyvename tokiuose tradicinėje visuomenėje. Ir todėl turime iš tikrųjų daug ką padaryti tam, kad įveiktume tą smurto prieš moteris e, reiškinį, kurie susiformavo per šimtmečius. Mes patitinkamai e, pakoregavome savo konstitucijas ir bendradarbiavome su pilietinė visuomenė ir su įvairiomis organizacijomis, kurios kovoja su smurtu prieš moteris. Vyriausybė taip pat yra parengusi savo kovos su smurtu prieš moteris e, programą. Reikia kol ne, ne tik bandyti veikti tą reiškinį, bet reikia taip pat pripažinti, kad moteris vadina svarbu vaidmenį mūsų visuomenė. Taip pat reikia plėsti moterų galimybės veikti e, visuomenėje. Mūsų partijų e, vadovai pritarė tam, kad mūsų rinkimų sąrašuose e, kas ketvirtas e, kandidatas ar kas trečias kandidatas, kai kurias atvejais būtų moteris. Ir tai yra tendencija, tendencija yra teigiama, nors gal ir ne viskas dar padaryta. Taigi mes matome, kad lietai, pamažu, bet mes vis dėlto artėjame prie to, ką galima būtų pavadinti europiniais standartais šioje srityje. Toliau bandymas įvykdyti valstybė, valstybinį perversmą Juotkalnyjoje ir šio reiškinio tyrimas. Tai nebuvo kažkoks video žaidimas ar politinių manipulacijų rezultatas. Iš tikrųjų, buvo siekiama destabilizuoti Juotkalnyje ilgam laikui mūsų saugumo tarnybos ir prokuratūra. Atidžiai stebėjau situaciją, kad užkirstų kelią bandymams įvykdyti šį nusikaltimą. Ir mes esame dėkingi da, savo bičiuliams, draugams. Mūsų policija, da, saugumo tarnybos, prokuratūra supranta, kad e, Serbijos ministras pirmininkas gali padėti mums e, atlikti šio e, įvykio tyrimą, nes šis nusikaltimas buvo ruošiamas Serbijos teritorijoje. Ir mes taip pat dalėjomės informaciją su savo sąjungininkais NATO čia Briuselėje ir mes esame dėkingi už pagalbą vykdant e, tyrimą, kurią suteikė mums e, daugybė mūsų sąjungininkų NATO, tai yra pirmiausia JAF ir Jungtinė karalystė. Iki balandžio 15 reikia baigti e, tyrimą, nes pagal mūsų įstatymus tyrimas negali trukti ilgiau nei šešis mėnesius. Ir uh, Tuomet e, mūsų prokuratūros nuspręsti, ar pateikti kaltinimus tam tikriems asmenims, ar baigti tyrimą. Prokuratūra padarė kelias pareiškimus ir mūsų specialiųjų tyrimų prokuroras yra įsitikinęs, kad e, jis turi. Ta, e, šimtaprocentinius įrodymus, kad buvo bandoma įvykdyti nusikaltimą, bet o kai kurie įtariamieji padarė pripažinimus, prisipažino ketinę įvykdyti šį nusikaltimą. Jūs žinote, kad demokratinėje valstybėje tokie atvejai yra dažniausiai, turi būti tyriami pirmiausia teisme. Ir mes dabar laukiame kokius kaltinimus pateiks e, prokuroras. Daug kas e, jau buvo e, paskelbta viešai, bet yra ir kitų detalių, kurių atskleisti prokuroras negali, tol kol neprasidėjo teismo procesas. Taigi pastraisiais mėnesiais mes daug dirbome Ir nebejoju, kad teismo procesas vyks skaidriai ir Jotkalnyje žmonės galės stebėti jį. Aš visiškai jums pritariu. Ir taip pat esu susirūpinęs dėl populizmo apraiškų daugėjimo. Negalima kalbėti apie tai, kad e, tas reiškinys e, yra aktuolus tik tai e, pietryčių Europoje ar rytų Europoje ar kur nors kokio nors kitoje atskiroje Europos dalyje. Ne, tai yra reiškinys, su, kuriomi, su kuriuo susidurime mes visi. Ir iš tikrųjų dabar populizmo yra daugiau nei kada nors anksčiau Europos Sąjungoje. Mes uh, Manome, kad e, tai, kad kai kuriuose e, šalise artėja rinkimai, taip, pažiūrėjau, yra Vokietijoje, Prancūzijoje ir Niderlanduose, yra labai svarbu, nes tų rinkimų rezultatai parodys mums, e, kokia, kokia ateityje bus ES, kokia dvasia jį vadovausis. Ir tie rinkimai yra nepaprastai svarbus dėl to, kad jie apspręs tolesnį Europos kelią, bent jau artimiausioje ateityje. Mes taip pat manome, kad e, rinkėjai mano minėtose šalise ir kitose šalise da, e, tinkamai sureaguos į šį iššūkį. Be to mes esame įsitikinę, kad plėtros politika yra geriausia priemonė kovoti su populizmu ir prieš Europą nuteik, nuteiktais pareiškimais nuteikta politika. Taip e, plėtros dėka Europa gali ne tik pasidaryti didesnė, bet ir stipresnė. Ir e, tokie regionai kaip Vakarų Balkanai, pavyzdžiui, visuomet buvo reikalingi paramos, pagalbos. Aš nenoriu sakyti, kad mes esame dar nesubrendusios tautos, kurios nesugeba pačios spręsti savo problemų. Bet e, reikia pasakyti, kad uh, mūsų regione susiformavo tokia tarpė, kuri yra labai palanki etniniai nesantaikai kurstyti. Ir tą mes stebėjome dešimtajame dešimtmetyje, kai, kai mūsų valstybės buvo praktiškai visiškai sužlugdytos dėl, dėl etninės nesantaikos ir vakarų Balkanoms reikia aiškios perspektyvos tam, kad mes galėtume kurti taiką ir stabilumą e, savo regione. Ir akivaizdu, kad ir Europoje negali būti taikos, jei mūsų regionas nebus integruotas į Europą. Ir būtent todėl mes ir pasisakome labai aiškiai už o, o, mūsų šalies kelią Europos link. Ir čia svarbu ne vien yra kalbėti apie rezultatą, apie tą galutinį rezultatą. Tai yra tai, kad mes e, e, įstosime į Europos Sąjungą mums svarbiau yra šiuo metu kalbėti apie rengimąsi įstoti į Europos Sąjungą, nes e, besirinkdami tam stojimui mes e, keičiame savo visuomenę, savo valstybės santvarką, savo įstatymus, e, tvirtiname teisės viršinybės, virš, viršinybės principą. Mes priimame įstatymus, kurie užkerta kelią tautinių mažumų diskriminacijai. Ir tai yra labai svarbu. Ir jūsų parama Jotkalnyje siekiant narystės Europos Sąjungoje yra nepaprastai svarbi. Dėkuoju, kolegos. Aštuoni kolegos norėtų pasisakyti. Aš siūlyčiau dabar kolegams užduoti savo klausimus. Devini kolegos. Bet dabar uh, tai tiek yra. Devini. Devini klausimai ir tiek. Gerai. Čarlzas Tanukas, ačiū, da, norėčiau pasakinti. Da, Pas mus atvykusi pana ministra, pana Darmavičių, aš nesiniai buvau susitikęs su jūsų ministru pirmininku ir aš puikiai žinau, kas vyksta jūsų šalyje. Tai yra svarbu man rengiant šį pranešimą. Ir dėja, da, mano šalis, Junktinė karalystė, maždaug po mėnesio. Pa, a, ko gero aktyvuos 50 straipsnį ir nepaisant to, Alenas Dankinas lankėsi jūsų šalyje prieš mėnesį ir mes džiaugiamės, kad e, nepaisant to, kad Junktinė karalystė ruošiasi išstoti iš ES, vis dėlto mano šaliai rūpi tai, kas vyks su, e, su jūsų šalimi. Aš e, buvau susitikęs su da, dviem jūsų parlamento nariais ir taip pat man yra žinoma, kad jūsų specialių tyrimų buvo Prokuroras taip pat e, išsiaiškino, kad Rusijos slaptų tarnybos pareigūnai buvo susiję su bandymu nužudyti jūsų ministrą pirmininką. Tai mus labai neramina, apie tai buvo daug rašoma Britų žiniasklaidoje ir e, e, kitose Europos šalise. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, jei karinės žvalgybos, pareig... rusiškai žvalgybos pareigūnai dalyvavo bandymas nužudyti jūsų ministrą pirmininką, tai turėtų paveikti jūsų santykius, diplomatinius santykius su Rusija. Ir kai ponas Hariri e, Libane buvo nužudytas e, prieš dešimtmetį ir kai buvo įtariama, kad Sirija prie to prisidėjo, tas atvejs buvo tyrimas jungtinėse tautose. Da, e, buvo pradėtas specialusis tyrimas ir aš nežinau, gal jūsų šalis taip pat norėtų imtis panašių priemonių nes šiuo metu įtarimų dėl to, kad e, Rusijos karinės žvalgybos pareigūnai dalyvavo vykdant e, šios nusikaltimus, e, rengiant jų šių, vykdyti šios nusikaltimus Serbijos teritorijoje, yra akivaizdus. Ir Serbijos vyriausybė tikrai turėtų jums padėti atlikti šį tyrimą. Bet aš džiaugiuosi, kad Jūsų šalis, e, ko gero, netrukus prisijungs prie NATO, tai gali įvykti jau gegužės mėnesį. Tai be abejo nėra tiesiogiai susijęs su stojimu į ES, bet tai yra vis dėlto svarbus žingsnis, nes jis reiškia pripažinimą, kad jūs e, siekiate įtvirtinti demokratiją ir kitus svarbius principus, kurie rūpi NATO ir ES šalims. Ir e, ko gero, da, pono da, Trumpo požiūris į NATO. Uh, jums turėjo sukelti nemažai rūpešio, bet da, panašu, kad vis tiek NATO plėsis ir a, tam net gali pritarti naujoji, ko gero pritarti naujoji JAV administracija. Ir dar vienas opi problema, tai yra kibernetinės atakos prieš jūsų vyriausybės valstybės įstaigas. Ir žinome taip pat, kad opozicija boikotuoja parlamentą. Ir iš esmės buvo pripažinta, kad rinkimai vyko laisvai ir kad jie buvo laisvi ir nepriklausomi ir labai gaila, kad opozicija šitaip elgėsi, nes tai trukdo jums sukurti stabilę vyriausybę. Jotkalnyje yra sėkmės istorija ir tai yra šalis, kuri yra labiausiai pažengusi siekiant narystės Europos Sąjungoje. Dėkuoju. Toliau panas Kukan. Ačiū pirmininkė. Jūs pirmą kartą atvykote į mūsų komitetą. Nuoširdžiai sveikinu Jūs. Jotkalnyje 16 metų spalio mėnesį išrinko proeuropietišką vyriausybę ir dabar eina tuo pačiu uh, europietiškų kelių. Labai svarbu tai užtikrinant šalies stabilumą ir klestėjimą ir mes sveikiname jūsų pasirinkimą. Labai svarbu, kad piliečiai beveik 80 procentų remia jūsų pasirinktą europinį kelią. Labai svarbu, kad šiame procese būtų vykdomos nuoseklios reformos, ypač teismų srityje, kovos su korupcijos srityje ir taip pat užtikrinant žiniasklaidos laisvę. Labai apgailestaujama, kad opozicijos atstovai boikotuoja parlamentą. Opozicija turi dirbti parlamente, o ne už jo ribų. Todėl aš palankiai vertinu ministro pirmininko Markovič iniciatyvą, kuris ištiesė opozicijai bendradarbiavimo ranką. Šeštųjų metų spalio mėnesį vykę rinkimai buvo pakankamai sudėtingi ir po jų sekė taip pat bandymas įvykdyti valstybinį perversmą. Labai svarbu e, vadovautis EBPO rekomendacijomis dėl pastaruoju metu vykusiųjų rinkimų. Dabar kalbant apie stojimą procesą. Labai aišku, kad Jotkalnyje pasirinko narystės NATO kelią, mes pritarėme šiam pasirinkimui ir labai svarbu suvokti ir politinius Rusijos interesus šiame regione. Kita vertus, reikia e, patenkinti ir Jotkalnyjos lūkesčius, reikėtų jos nenuvilti. Ačiū kolegai Kukan. Norėčiau paprašyti, kad kiti kalbėsintieji kalbėtų nelgiau kaip dvi minutės. Pitsula dabar. Aš taip pat norėčiau pasveikinti užsienio reikalų ministrą Darmanovič atvykus į Europos parlamentą ir norėčiau pasidžiaugti E, Jotkalnyjos pasiekimais siekiant narysės Europos Sąjungoje. 25 iš 26 skyrių tikrai yra didelis pasiekimas ir iš tikrųjų vakarų Balkanų regione jūs esate e, šviesulys. Ir tai patvirtina jūsų užsienio politiką, kurią jūs vykdote pastaruoju metu. Norėčiau pateikti ministrui du klausimus. Pirmiausia, dėl pažangos, kurią padarė Vakarų Balkanų valstybės apskritai, siekdamos e, e, Europ... narysės Europos Sąjungoje. Labai svarbu, kad Vakarų Balkanuose stabilumas sutvirtėtų. Situacija Bosnijoje, Hercegovinoje yra pakankamai e, nestabili tarp Kosovo ir Serbijos yra pakankamai didelių konfliktų ir be to jūsų šalyje matome, kad rinkimų dieną įvyko labai nemalonus įvykiai. Todėl norėtume iš, išgirsti iš jūsų, kaip jūs vertinate šiuos procesus. Aš norėčiau paprašyti, kaip jūsų įvertinti Balkanų regiono stabilumą apskritai. NATO kariuomenė greitai bus e, NATO, tačiau reikėtų vis dėlto pakalbėti apie tą diplomatinę kainą. Kiek kainuoja jums apskritai siekimas narysės ES ir kaip šitas dėrybas vertina piliečiai? kolega Radoš. Ačiū. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Juotkalnyje ir pasidžiaugti jos e, nuveiktų darbų siekiant narysės Europos Sąjungoje. Mes visada norėjome, kad rinkimų rezultatai Jotkalnyje būtų visuotinai pripažįstami, tačiau dėje to neatsitiko, nėra pakankamo pasitikėjimo, visuomenė susiskaldžiusi ir labai svarbu būtų suvienyti šalį, kadangi viskas priklausys nuo to, ar vyriausybė sėkmingai veiks ar ne. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad rinkimų rezultatai bus, e, e, bus e, pripažinti, jeigu bus išaiškintos visos problemos ir nesklandumai, kurie vyko rinkimų metu. Visuomenės nuomonė ir palaikymas priklausys nuo politikos, kuri bus įgyvendinama jūsų šalyje kadangi Juotkalnyje yra labai svarbi e, šiame nestabiliame regione, tuo labiau svarbu vyriausybei veikti sklandžiai ir suvokti savo atsakomybę, suvokti, kokia svarba tenka juotkalnyje šiame pakankamai e, e, pažeidžiamame regione. Iš tikrųjų, pažangos mes pasiekime, tačiau ji yra ne visiškai pakankama. Labai svarbu, kad ministras pirmininkas ištiesė opozicijai bendradarbiavimo ranką. Galbūt jūs galėtume pakalbėti apie Juotkalnyjos perspektyvas įveikti šitą sudėtingą situaciją. Situacija, kuri sudėtinga jau keliari metai. Ačiū kolegoj Radoš, dabar kalbės Lunačiak. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai. Ministrė, žaliųjų frakcijos vardu taip pat norėčiau pasveikinti jūs atvykus į parlamentą, į AFET komiteto posėdį. Aš taip pat labai džiaugiuosi tą pažangą, kurią, kurias pasiekė Juotkalnyje, siekdama narysės ES, tačiau norėčiau paminėti tris dalykus. E, grįžtant prie rinkimų, jūs sakėte, kad vyksta įvykių vertinimas, tyrimas, tačiau ar iš tikrųjų jūs galite pasakyti mums konkrečiai, kas įvyko? Be to rinkimų dieną ir prieš rinkimus demokratinių reformų elektroninė svetainė buvo uždaryta prieš rinkimus, kas tai padarė ir kodėl. Ir taip pat rinkimų dieną mes girdėjome, kad kai kurios socialinės žiniasklaidos priemonės buvo uždarytos, kaip WhatsApp. Ir taip pat norėtume žinoti, kas tai padarė ir kodėl, kadangi e, nevyriausybinio organizacijų veikla mums labai rūpi. E, ir ežero, kuris ribojasi su Albanija, likimas, kodėl buvo pakeistas nacionalinio parko statusas. Ir jeigu jūs iš tikrųjų tai padarysite, tai ar jūs išvengsite kokios nors ypatingos žalos aplinkai, pavyzdžiui, kaip jūs išsaugote bio įvairovę, kuri labai svarbi juotkelnyje. Jeigu jūs pakeisite nacionalinio parko statusą, tai kaip tai padarysite ir kaip užkiste kelią, kad nebūtų uh, E, sužalojama bio įvairovė. Be to, Kosovo politikai yra sakę, kad jie galvoja su jumis persidarėti dėl sienos sutarties. Ar jūs sutiktumėte tai daryti? Dėkoju. James Carver. You, Ačiū pirmininkė. Ministras, sveiki atvykę. Ar jūs galvojate apie tai, kad artimi Makedonijos ir ES santykiai gali įkvėpti nacionalizmą jūsų šalyje? 96 metais aš, pavyzdžiui, pasakiau prieš savo šalies įstojimą ES ir, ir būtent e, ir maniau tuo metu, kad tai gali padidinti nacionalizmą. Ar jūs nematote tokios pačios grėsmės, kai jūsų šalis artėja prie ES? Ar apie tai nesate mąstę. Taip pat e, dėl NATO, stojimo į NATO. Ar jums e, nekelia problemų ES gynybos politika, nes dar sudėtingiau tada būtų vykdyti politiką Vakarų Balkanuose? Dėkoju. Ačiū, e, ponia Šuica. Ačiū. Aš kalbėsiu kroatiškai. Kaip jūs žinote ir kaip jau ir girdėjome, kaip sakiau, kreipsiuosi jūs kroatiškai. Taigi Europos parlamentas ir šis komitetas remia jūsų europinius siekius, Jotkalnijos įstojimą Ir jūsų šalis tikrai padarė pačią didžiausią pastangą, vertinant, lyginant su kitomis vakarų Balkanos šalimis. Aš esu iš Dubrovniko ir mes irgi pritarėme tam, kad Jotkalnyje įstotų į NATO. Tai yra stabilumo faktorius. Mes e, trišalį susitikimą surengėme tarp Jotkalnyjos, Kroatijos ir Albanijos. Tai buvo labai svarbus įvykis, tačiau turime pasakyti, kad visa tai leis sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą taipogi, bet reikia, reikia išspręsti tam tikrus klausimus dvišalių pagrindų. Ir norėčiau jūsų paklausti apie Brevleką pusęsalį ir taip pat ten einančią sieną kaip spręsite tą problemą ir taip pat, kaip ir kaip bus su karinėmis pajėgomis ir taip pat nekilnojimų tartų ir ar bus išmokamos kompensacijos karo aukoms. Aš manau, kad tai yra tie klausimai, kurie turi būti išspręsti prieš užbaigiant dėrybas dėl visų dėrybinių skyrių. Ačiū. Ir dabar ponas Freund. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Darmanovičiui. Aš irgi norėčiau atsiprašyti už tai, kad pono Fleckensteino nėra, kuris ir paprašė manęs užduoti jo vardu kelis klausimus. Jotkalnie, kai buvo pasakyta anksčiau, yra labiausiai pažengusi iš vakarų Balkanų šalių darybų, darybiniuose procesuose. Aš norėčiau jūs dėl to pasveikinti, ponia užsienio reikalų ministrė. Nuoji suformuota vyriausybė paskelbė, kad yra pasiryžus ir toliau tęsti šią linkmę, šią kryptimį ir aš galiu patikinti, kad socialdemokratų frakcija visuomet bus jūsų pusėje, bet politinis nestabilumas, kuris buvo minėtas ir anksčiau po bandymo rinkimų dieną surenkti karinį perversmą, valstybės perversmą. Taip pat boikotas iš tiesų kelia grėsmę šiam svarbiam integracijos procesui. Taigi aš norėčiau paklausti, ar dialogas tarp vyriausybės ir opozicijos vyksta ir ar įmanoma jūsų manimų pasiekti kompromiso, kuris leistų vyriausybei toliau vykdyti reikiamas reformas ir kokių žingsnių imsis jūsų vyriausybė tam, kad įveiktų tą akla, aklavietę. Dėkoju. Ačiū. Ponas Peterle. Ačiū. Pone pirmininkė, pone ministrė, dėkoju Jums už labai realistišką situacijos pristatymą ir norėčiau pasveikinti Jūs dėl pasiektos Jotkalnijos pažangos. Po šio keitimosi nuomonėmis mes aptarsime keturis pranešimus dėl Jotkalnijos, Makedonijos, Serbijos ir Kosovo. Ir vėl kalbėsime apie skyrius, punktus ir taip pat pateiktus pakeitimus aptarsime, bet galiausiai mes patvirtinsime pranešimą su tam tikromis išlygomis. Jūs kalbėjote apie sudėtingą padėtį regione, jūs kalbėjote apie istorinę patirtį. Ir aš suprantu, kad jums, kaip ir mums, šiame komitete rūpi panašus dalykai. Aš pritariu jums, kad mes turime atsižvelgti į bendrą kontekstą, ne tik kalbant apie saugumą ir stabilumą regione ar pavienėse šalyse, bet taip pat kalbant ir apie Europos ateitį. Ir europinės perspektyvos buvo atvertos dėl strateginių priežasčių ir mes gal ir ne, ne, ne, nestabdysime to strateginio to strateginių bandymų su tokia pusėtina europinė situacija. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ko galima arba reikėtų imtis regione, kai kalba eina apie labai asimetrišką situaciją. Jotkalnyje yra labiausiai pažengusi šiandieną šalis, o prieš kelis, prieš ketverius metus e, tokia šalis buvo Makedonija ir panašiai. Taigi kaip būtų galima pasiekti, kad visas regionas siektų pažangos ir kad būtų įgyvendintos europinės perspektyvos. Ačiū, ministrė. Dėkoju kolegoms už tokius tikrai to, plačiai siekiančius e, klausimus. Ministrė jums 10 minučių apibendrinimui ir atsakymams. Su nekantrumu laukiu jūsų atsakymų. Dėkoju už visus, už visus klausimus. Nėra lengva atsakyti į visus klausimus. Visi, kurie žino Jotkalnijos e, situaciją, padėtį, žino ją ja, gan detaliai. Na ir per tą trumpą laiką aš bandysiu pateikti papildomų detalių. Pone Tenokai, jis, ponas Tenokas mums iš tiesų pristatė labai tokį platų situacijos apibendrinimą ir buvo klausima, ar karinės žvalgybos tarnybos, Rusijos karinės žvalgybos tarnybos buvo įsivėlusios į tą bandymą įvykdyti perversmą. Aišku, Rusijos pareigūnai visiškai neigia bet kokį, bet kokių žvalgybininkų dalyvavimą tuose procesuose, kai mes jų paprašėme padėti mums įgyvendinti tyrimus, naudojant taip vadinamą tarptautinę pagalbą, jie patvirtino tik tai, kad tie asmenys yra jų piliečiai ir jų pasai yra realūs, tikri. Po to mūsų Lenkijos draugų ir sąjungininkų dėka mūsų specialusis prokuroras išsiaiškino, kad viena iš pavardžių nėra tikra pavardė, kad e, tai yra kito buvusio diplomato Varšuvoje pavardė, pareigūno, kuris buvo išsiųstas už neteisėtą veiklą, dirbdamas toje šalyje. Mes iš tikrųjų susidurėme su sunkumais, bandydami įrodyti tą grandinę, tą nurodymų, įsakymų grandinę, kas ką darė ir ar čia Kremlius, ar valstybės kokios valstybiniai organai buvo į tai įtraukti, ar, ar kokios tai agentūros, ar, kaip sako Rusijos partneriai, tie pareigūnai iš vis tie asmenys nepriklauso jokiai valstybei, valstybiniam, jokiai valstybiniai institucijai ir jeigu jie kažką ir padarė, ir tai nėra susiję su pačia valstybė, kaip teigia rusai. Deja, visa tokia veikla dar yra susijusi ir su politiniu spaudimu ir Rusijos pareigūnų pareiškimais ir bandymais e, sustabdyti mūsų stojimų į NATO ir bandant kištis į tai, kaip, koks turėtų būti mūsų sprendimas šiuo klausimu, tai aš negaliu pasakyti, kad šimtų procentų tai yra tarpusėje susiję dalykai, tačiau aš manau, kad turime išlikti kantrus ir skirti pakankamai laiko specialiajam prokurorui, kad jisai surinktų medžiagą bylai teisme ir pabandyti surasti atsakymą į klausimą ne tik kas tą padarė, bet galiausiai kas tokius įsakymus davė. Ir specialusis organizuotų nusikaltimų prokuroras įvardijo tuos asmenis, kurie atliko tuos veiksmus, kad tai yra Rusijos nacionalistų bureliui priklausantys asmenys, bet savo paskutinėme pareiškime jis taip pat nurodė, kad jie priklausė žvalgybininkų, žvalgybininkų bendruomeniai. Tai pirštas buvo parodytas ir į karinę žvalgybinę instituciją Rusijoje. Ir duomenys apie tuos asmenis taip pat rodo, kad e, tas atsakymas gali būti teisingas. Mes bandome elgtis oriai, bandome išsaugoti gerus santykius su visomis šalimis, įskaitant ir Rusiją, bet mes negalime aukoti savo strateginių nacionalinių interesų ir mūsų sprendimas tapti NATO ir ES nare nebuvo skubus. Tai yra mūsų 2006 metų nepriklausomybės deklaracijos dalis ir taip pat 7 metų konstitucijos dalis. NATO 2006 metų referendume paremė mūsų siekį tapti NATO nare ir buvo nurodyta, kokia valstybė mes turime būti, jeigu tapsime nepriklausomi narystė abiejose klubuose ir ES ir NATO buvo tikrai uh, labai svarbus mūsų nepriklausomybės aspektas. Taigi mūsų rinkėjai, suprasdami mūsų ketinimus, prieėmė sprendimą. Tai nėra sprendimas priimtas prieš keliarius metus. Be kita ko, mes niekuomet nemanėme, kad narystė ES yra narystė privilegijuotame politinėme klube ar narystė NATO yra privilegi... narystė privilegijuotame karinėme klube. Mūsų narystė NATO ir ES tai yra narystė demokratinėje sistemoje. Ir pirmąjį kartą E, Jotkalinios istoriją mes tikrai išvelgiame į vakarus. Tai nėra vien tik tai susijęs su narystė šiuose dviejose organizacijose. Ir mes negalime aukoti savo interesų, mes aišku suprantame kitų šalių interesus, mes suprantame, kad Rusija galbūt e, nelabai mėgsta ES plėtrą į, į Balkanus, į Balkanų regioną, tačiau mes irgi turime savų nacionalinių interesų ir mes turime už juos pakovoti, jeigu įmanoma, dialogo būdu, bandant surasti bendradarbiavimo sąlygas su visomis šalimis ir geriausias būdas, aišku, yra bendradarbiauti atliekant tyrimus, tyrimus dėl tos labai sudėtingos bylos, bandymas atlikti perversmą ir nužudyti pareigūną yra tik tai vyk, vyksta prie NATO narystės slengščio. Taigi mes tikrai tikimės visų paramos. Ponas Kukanas labai tiksliai apibūdino tai, kas vyksta mūsų šalyje. Ir man atrodo, kad tai, kaip jis įvardijo mūsų siekį tapti NATO nare, geopolitinį kontekstą, tas, aišku, platesnis geopolitinis kontekstas e, teisingai buvo pristatytas ir atsakydamas į ankstesnį klausimą, man atrodo, aš pasakiau, kodėl mes turime kovoti už savo ilgalaikius nacionalinius interesus. Būtent taip mes matome Juotkalnyje ir taip yra nusprendę nusprendusi visuomenės dauguma ir galiu pabrėžti, kad visi parlamentai Jotkalnyje nuo 2006 metų visuomet turėjo didelę pronato daugumą ir taip yra ir šiuo atveju. Ponas Picula klausė dėl to, kaip vyksta tyrimas. Ir koks, kiek stabilus yra vakarų, Balkanų regionas ir kaip mes bendraujame su pilietinė visuomenė narystės NATO kontekste aš daug mažiau papasakau, kaip vyksta tyrimas. Ir aš suprantu, kad irgi nežinau visų detalių ir ypatumų, nes specialusis prokuroras organizuotėms nusikaltimams galbūt gaus kažkokiu tai įrodymų, kuriuos pateiks teisme. Jisai daug dirba, jis mano, kad tie asmenys surengė didžiulį bandymą atlikti labai rimtą nusikaltimą mūsų šalyje. Mes žinome tik tai, kokie yra pareiškinai tų, kurie yra įtariamieji. Mes žinome tapatybės tų asmenių, kurie dalyvavo tuose veiksmuose ir tai, kas vyko Serbijoje, rengiantis tiems veiksmams. Ir mūsų specialusis prokuroras mano, kad kai kurie žmonės iš Deja, Juotkalnijos politinės partijos vienu ar kitu būdu irgi buvo įsitraukę, bet jis turi įrodyti, aišku, e, tai svarstant bylą teisme ir žiūrėsime, kaip viskas klostysis ir kaip tie įvykiai klostysis toliau. Aš sutinku su jumis, kad vakarų Balkanų regiono stabilumas šiandieną nėra šimtų procentų užtikrintas ir trumpai tariant, mes niekuomet negalime nepakankamai vertinti mūsų galimybių įžiepti konfliktus, turint omenyje, kad nacionalizmo Balkanuose visuomet yra. Bet e, šiuo metu galiu pridurti, kad Balkanų regionas yra ir geopolitinių interesų kryškelėje ir e, labai smarkiai įtraukti yra tie veikėjai, kurie uh, nebuvo įsitraukę į mūsų reikalus 10-mečio pabaigoje ir 1-mečio pradžioje. Ir tie stiprus geopolitiniai veikėjai, kai jie įsitraukė į vakar, Vakarų Balkanų reikalus, tai aišku, tai visuomet paveikia mūsų reikalus ir mūsų santykius, apsunkina mūsų santykius. E, Lygnant su atveju, kai tokių veikėjų nėra. Taigi būtent atsakymas į klausimą, kodėl auga nacionalizmas ir kodėl mes negalime užtikrinti visapusiško stabilumo ir klėstėjimo. Gal galėčiau pridurti, kad reikia gal novatoriškesnių ir proaktyvesnio ES įsitraukimo, bandant surasti kelią, kaip būtų galima integruoti labiau ir kitas šalis, ne tik Juotkalnyje, kuri tikrai giliai įsitraukusi į stojimo procesus. vyko didžiulė intensyvi kampanija dėl NATO, pilietinė visuomenė į ją buvo visuomet įsitraukusi, tačiau nauja realybė yra ta, kad dalis pilietinės visuomenės, kurią remia kita pusė, irgi yra įsitraukusi į e, prieš NATO nukreiptą kampaniją. Ponas Radoš labai išmintingai pažymėjo, kad turėtumėme surasti būdų išvengti susiskaldimo dėl tarp vyriausybės ir opozicijos, išvengti tų ginčių, nes vyriausybinė politika visuomet turi būti tokia, kad būtų užpildyta kiek manoma daugiau spragų ir nutiesima, kuo galima daugiau tiltų. Kalbant apie pozicijos partijas, jos visuomet egzistuoja, Bet opozicija Juotkalnyjoje yra. Čia yra labai skirtingos politinės partijos su skirtingomis darbo atvarkiomis. Ir nedaugelis tų partijų remia narystę NATO. Ir kai tos partijos grįš į parlamentą, kai balsuosime dėl ratifikavimo, kai kurios iš tų partijų yra nusaikios, nusaikiai pasisako prieš narystę NATO, kitos dar uh, griežtai pasisako prieš, narys, prieš narystę NATO ir vienai par kitaip tos partijos vaidina prorusiškų jėgų vaidmenį mūsų politikoje. Taigi, turint omenyje, kas struktūra opozicijos yra labai skirtinga, visuomet, aišku, vyksta kon kontaktai, bendravimas ir vyriausybė pateikė nemažai pasiūlymų dėl to, kaip opozicija galėtų prisijungti prie mūsų darbų. Dalis tokių siūlymų buvo pateikta dar prieš rinkimus. Tačiau, kaip žinia, opozicija dabar nori tik tai vieno dalyko. Jie nori naujų rinkimų. Tai yra sąlyga sugrįžimui į parlamentą. Bet tie rinkimai buvo įvertinti pateikti kaip sąžiningi ir, ir teisingi visų aktualių tartutinių stebėtojų, įskaitant JAF vyriausybę. Ir kaip jau sakiau, ODIR, Europos taryba įvertino tai palankiai ir mūsų opozicija yra vienintelis subjektas visame pasaulyje, kuris neigia, kad rinkimai Jotkalnyje buvo sąžininkai ir teisingi. Ir aišku, labai sudėtinga po viso to teikti, kad, na, rinkimai nesvarbu, renkime naujus. Tai gali būti kaip ir demokratijos šarada, kai bet koks pralaimėtojas ateityje pasakys, mes pralaimėjome vakar rinkimus, bet boikotas pasteisino praeitą kartą, tai kodėl vėl nepabandžius? Dar dvi mintis, ministrė. Taigi, tokia yra situacija. Ir kita vertus, kitais metais prezidento rinkimai ir rinkimai 14 savivaldybių. Jeigu opozicija sėkmingai pasirodys tuose rinkimuose, jie labai lengvai laimės parlamento rinkimus. Taigi jiems net nereikia reikalauti, kad būtų kartojami parlamento rinkimai. Mes nuolatos, per ateinantį laikotarpį nuolatos renksime rinkimus mūsų šalyje. Pone Lūna čia klausė dėl Viberio ir WhatsApp bloka, blokavimo rinkimų dieną. Toks buvo nepriklausomos telekomunikacijų agentūros sprendimas, nes buvo daug žinučių įžeidžiančių mūsų nacionalinės mažumas rinkimų dieną. Ir kai tų žinučių skaičius tapo toks didžiulis, kad ta agentūra nusprendė kelioms e, valandos stabdyti tas uh, tas socialinės žiniasklaidos priemonės. Tai yra nepriklausoma institucija ir jie prieimė sprendimą remiantis e, turimą informaciją. Ir galiu pasakyti, kad nėra įrodymų, ar tai paveikė kaip nors rinkimų rezultatus. Dėl Škada ežero atitinkamo projekto įgyvenimas yra įtrauktas į mūsų urbanistinės plėtros planus, e, remiantis ekologiniais principais, kadangi tai yra Ramsa sritis, visi klausimai susijęs su skada ežerų yra pateikti ataskaitoje dėl strateginių poveikio aplinkai. Taip pat atlikta studija dėl regiono apsaugos ir hidro, hidrologinių tyrimų ir taip pat visos ta informacija nusiusta atitinkamoms institucijoms ir visos nuomonės yra svarstomos išvelgiant į teisinius reikalavimus. Taip pat yra ir tarp žinybinė komisija, aplinkosaugos agentūra, kuri patvirtino tą projektą, kur yra kalbama apie prevenciją ir e, mažinimo aplinkai, poveikių, poveikių aplinkai mažinimą. Uh, Portos Kada ežero e, kurortas, dėl jo plėtros buvo pateikti atitinkami planai ir pradėtas įgyventi šis projektas dėl sienos demarkavimo su Kosovu. Man atrodo, kad darbas jau yra atliktas. Mes ratifikavome protokolą parlamente ir dabar jau Kosovo parlamentas turi priimti savo sprendimą, Kosovo vyriausybė pritarė demarka, e, sienos demarkavimui pagal tarptautinę sutartį ir mes kantriai tiesiog laukiame, kol tas klausimas bus išspręstas Kosovo institucijose. Toliau kalbant apie santykius su Kroatija ir neišspręstus, taip vadinamus klausimus, bendradavimas su Kroatija vyksta puikiai beveik visose srityse. Mes visuomet buvome dėkingi Kroatijos draugams, bičiuliams už tai, kad jie rėmė mūsų europinės, europinius siekius. Mes daug paramos iš jų susilaukėme, ne tik kalbant apie narystę ES, bet ir NATO. Yra bendrasis susitarimas išspręsti likusius klausimus, jei įmanoma, per dvišalės konsultacijas. Jeigu ne, tai tuomet abipusiai sutarus nusiųsti tai tarptautiniam teismui ir palaukti to teismo sprendimo. Ir aš manau, kad nekils mums problemų dėl tų klausimų ir sprendimo su Kroatija. Nežinau, ar atsakiau visus klausimus. Jeigu kažką praleidau, tai tikrai ne, netyčia. Jeigu praleidau kažką svarbaus, galite man priminti, pasistengsiu atsakyti dar kartą. Dėkoju uždėmesi. So much. Labai dėkoju uh, ponui ministrui už tai, kad jūs atvykote pas mus, jūs nereikalų komiteto posėdį ir uh, Jūs galite pasilikti posėdėje, ko gero toliau mūsų nagrinėmės klausimas gali jūs ir jūsų ambasadorių sudominti. Taigi dabar pernėme prie penktojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie 2016 e, m. komisijos ataskaitos dėl Juotkalnyjos. Ir aš suteikiu iš karto žodį pono Itanokui, mūsų pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes ką tik išsamei pakalbėjome apie Juotkalnyje, dalyvaujant už jos e, užsienio reikalų ministrui. Ir aš e, trumpai komentuosiu savo parengtą e, rezoliuciją apie pranešimą. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms komitete už jų paramą ir bendradarbiavimą, rengiant kompromisinius pakeitimus. Aš manau, kad e, šis pranešimas yra panašus į ankstesnius pranešimus, į ankstesnės ataskaitas. Aš beje rengiau pranešimus dėl ankstesnių ataskaitų taip pat. Ir mes e, norime, kad būtų geriau kovojama su korupcija organizuotų nusik, nusikalstumumu. Tai yra reikalinga visame regione ir kito, e, Tai reiškia, kitose vakarų Balkanų šalyse taip pat reikėtų remti laisvesnę žiniasklaidą, nes mes vis dar žinome apie savicenzūrą ir žurnalistų persekiojimą. Tačiau tokią kritiką reikėtų pateikti atsižvelgiant į tai, kad bendrai vertinant Jotkalnyje dideliais žingsniais žengia ES teisės aktų perkelimo į savo teisyną srityje. Tai yra pažangiausia Vakarų Balkanų šalis, kuris siekia narystės ES. Ir aš jau sakiau, kad tai yra da, ta šalis, apie kurią malonu yra rašyti žiniasklaidoje. Tai yra nedidelė šalis, kuri labai stengiasi Ir dabar jie susidarė su papildomus iššūkiais, apie kuriuos ką tik pakalbėjo užsienio reikalų ministras, ir tie iššūkiai yra susijęs su uh, vykstančiu tyrimu. Be to, e, e, pranešime kalbama ir apie praeitais metais įvykusius rinkimus. SBO pasakė, kad rinkimai buvo laisvi ir nepriklausomi, kad buvo gerbiamas visų dalyvavusių teisės. Ir aš galiu tik tai apgailėstauti, kad opozicija stengiasi diskredituoti vykusius rinkimus ir visiškai yra neprimtina, kad jie boikotuoja parlamentą ir tą savo pranešime aš aiškiai pabrėžiu. Be to bandymas įvykdyti valstybės perversmą, nužudant buvusi ministrą pirmininką, tai mus labai neramina. Ir mes nekantriai lauksime. Da, tyrimo ir teismo rezultatų ir tikimės, kad visi kaltieji bus nubausti. Be to, savo dokumente aš kalbu apie tai, kad ir tyrimas ir teismas turėtų būti da, e, kuo skaidresni ir kuo e, teisingesni. Ir e, nebejoju, kad mūsų diplomatai atidžiai stebės vykdomą tyrimą, nes suprantame, kad to tyrimo rezultatų gali turėti labai svarbių pasiekmių, diplomatinių pasiekmių. Uh, Mes matome, kad demokratija kuriama yra stabiliai ir nepaisant tam tikrų užsienio vyriausybių bandymų tam sutrukdyti. Mano šalyje nesenėje, neseniai buvo rašoma žiniasklaidoje, kad visos NATO šalis panašu, kad pritarė įtarimams, kad uh, išorės jėgos, iš kitos šalis bandė įvykdyti valstybės perversmą. Ir mes džiaugiamės, kad Jotkalnyje žengė dideliais žingsniais e, eurointegracijos keliu ir todėl aš manau, kad mes turėtume paremti Jotkalnyjos e, eurointegracinius siekius ir tikiuosi, kad e, rytoj mes didelę balsų persvarą galėsime patvirtinti mano parengtą dokumentą. Dėkoju mūsų pranešėjui, ponui Tanukui. Mes e, turime baigti nagrinėti šį klausimą po septynių minučių. Ir mes ką tik visą valandą kalbėjome apie Jotkalnyje. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad e, visi kiti kalbėtų kuo trumpiau. Ponas Maier, ponia Maier toliau. Ačiū, ponė Pirinkė. Aš kalbėsiu analizės DOT vardu ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šiandien pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Mums pavyko surasti gerus kompromisus dėl daugelio klausimų. Šiame pranešime džiaugiamasi, kad Kojos kalnyje yra pasiryžusi siekti narystės Europos Sąjungoje. Taip pat jame kalbama ir apie iššūkius, su, kuriu, su kuriais susidurima ir e, tas išriškinamas tos rytis, kuriuose reikia dar pasistengti. Pirmiausia, reikia padėti žmonėms su negale. Reikia ta, uh, užtikrinti, kad visi galėtų naudotis švietimu, ta, sveikatos apsauga ir galėtų ta, gauti būstą. Taip pat reikėtų sti, e, stiprinti žiniasklaidos laisvę. 12 punkto e, nuostatas galima būtų patobulinti tam, kad būtų užtikrinta kad būtų geriau užtikrintos LGBTI asmenų teisės, nes mes gauname žinių apie tai, kad tos teisės yra pažeidžiamos. Ir todėl mes ketiname pateikti pakeitimą plenarnėme posėdėje šio klausimu. Jotkalnyje žengė sudėtingų kelių ir mes džiaugiamės, kad vis dėlto aplinkosaugos žmogaus teisų ir teisės viršinybės principų tvirtinimo srityje ši šalis daro didžiulę pažangą, todėl mes turime toliau remti ją. Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį kitiems šešėlėms pranešėjams po vieną minutę kiekvienam. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako panas Kovačiev, dėkoju taip pat ir mūsų, ir ponų ministrui. Aš šiandien jau sakiau, kad Jotkalnyje yra sėkmės istorija vakarų Balkanų regione ir aš tikiuosi, kad e, Jotkalnyje ir toliau galės išsaugoti šį e, titulą. Tai, kas įvyko neseniai e, Jotkalnyje, parodė, kad negalima manyti, kad viskas yra savame suprantama. Demok demokratiją vakarų Balkanus reikia apginti ir tam reikia dėti nulatinės pastangas. Jos kalnyje rodo, kad, demokrat, kad demokratijos teisės viršinybės principų ir uh, žiniasklaidos laisvės e, principo reikia laikytis. Ir tikimės, kad darybos su Jotkalnyje vyks sklandžiai ir greitai. Ir taip pat raginame 2017 metais pradėti darybas dėl naujų skyrių. Taip, taip pat džiaugiamės kad mums e, pavyko susitarti dėl bendro požiūrio į įtariamo Rusijos dalyvavimo e, samokslę įvykdyti valstybės perversmą. Tai be abejo yra labai svarbu. Be to mes džiaugiamės, kad Jotkalnyje ir toliau konstruktyviai prisideda prie to, kad būtų gerinami santykiai su kaimininėmis šalimis. Dėkuoju, ponas Spitula. Pikula, dėkuoju ponia pirmininkė, pono Antulakis vardu, aš norėčiau padėkoti pono Itanakui už jo lyderystę ir konstruktyvų požiūrį per dėrybas dėl šio dokumento. Mums pavyko susitarti dėl 18 kompromisinių pakeitimų, kuriuose kalbame apie pačius svarbiausius šio dokumento aspektus. Mes norėtume pateikti pakeitimą žodžių dėl 192 pakeitimo, kuris yra susijęs su migracija. Tai yra, jis bus susijęs su 2017-2020 metų tai integruoto migracijos, integruotos migracijos valdymo strategijos ir dėl Schengeno dokumento. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti ponui Tanokui už puikų bendradarbiavimą ir už tikrai gerai subalansuotą dokumentą. Aš norėčiau pabrėžti, kad ketvirtasis kompromisinis pakeitimas gerai yra subalansuotas, gerai suformuluotas, jame kalbama apie bandymą įvykdyti valstybės perversmą. Pirmą kartą matome kad yra pripaži... E, e, yra e, bendras požiūris dėl to, kad Rusija iš tikrųjų ketino įsikišti į kitos šalies vidaus reikalus ir aš tikiuosi, kad tyrimas įvyks sklandžiai ir kad bus išsiaiškinta, kokį vaidmenį Rusija atliko šiame sąmoksle. Dėkuoju, ponė Liunečiak. Dėkoju, kaip ir kiti, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai labai gerą darbą rengiant šį dokumentą, rengiant kompromisinius pakeitimus. Mes tikrai už tai esame labai dėkingi. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du klausimus, kurie man nėra labai priimtini. Šiame dokumente dab, Vienoje pastraipoje kalbama apie Rusiją ir sąmokslą įvykdyti apie perversmą. Aš manau, kad reikėtų diferencijuotai e, e, apie tai kalbėti. Rusija de, ne tik Jotkalnyjoje ir ne tik vakarų Balkanų šalise, bet ir kitose de, šalise bando kištis į kitų šalių reikalus. De, paveikti transatlantinį bendradarbiavimą ir todėl aš manau, kad sukišti viską į vieną pastraipą nėra priimtina. Reikėtų gal išskirti šios dalykus ir atskirai kalbėti gal apie tai, kas vyko rinkimų dieną ir kas vyko prieš tai. Ir taip pat aš norėčiau, kad būtų atskirai kalbama apie stojimą į NATO ir ES. Ministras sakė, kad Jotkalnyje siekia įstoti į abi šias organizacijas ir mes gerbėme tokį požiūrį, bet aš manau, kad mes šiame dokumente turėtume vis dėlto tas organizacijas aiškiau atskirti. Be to, reikėtų pasakyti, kad pastaruoju metu mes pastebėjome, kad daugiau dėmesio mūsų santykiuose skiriama yra bendradarbiavimui aplinkosaugos srityje. Dėkuoju, panas Kastaldo. Ačiū pirmininkė, aš tęsiu toliau itališkai ir aš norėčiau pasakyti, kad e, pateikti pakeitimai, kai kurie pakeitimai mus neramina, dėl to, kad tie pakeitimai yra susijęs su vykdoma politika. Ir aš norėčiau patikoti pranešėjui už jo darbą. Kovos su korupcija agentūra turėtų pradėti dirbti visų pajėgumų ir turėtų dirbti skaidriai. Toliau žiniasklaidos laisvė. Mes norėtume pabrėžti vieną dalyką. Tai yra tai, kad reikia priimti nacionalinius teisės aktus, kurie užtikrintų kurie užtikrintų geresnę prieigą prie informacijos Pone Lunačiai kalbėjo, kad stojimas į ES ir e, NATO yra du skirtingi dalykai. Gal šie procesai vyksta kartu, bet vis dėlto mes e, turėtume atskirti tuos du klausimus ir daugiau dėmesio turėtume skirti integraciją į ES. Ponas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, mes turėtume padėkoti ponui Tanokui už tai, kad jis tikrai labai daug dėmesio skiria šiam dokumentui ir e, dirba labai kompetentingai. Aš norėčiau pritarti kompromisiniams pakeitimams. Aš manau, kad jie gerai yra suformuluoti. 18 e, pakeitimas. E, tenai kalbama apie tai, kad reikėtų paraginti atlikti tyrimą dėl uh, bandymų įvykdyti valstybės perversmą ir kad tai reikėtų taip pat paraginti e, tai šaliai e, geriau laikytis tarptautinių standartų. Šiuo klausimu pritariu trečiam ir ketvirtam e, kompromisiniams pakeitimams. Toliau taip pat raginama penktame kompromisinėme pakeitime sustiprinti dialogą parlamente. Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti išrodį komisijos atstovui, ponui Hakland. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi jūs jau užsamei aptarėte Jotkalnyje ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiame posėdėje dalyvauja užsienio reikalų ministras ir mes esame pasiruošę toliau techninę, teikdami techninę finansinę pagalbą remti Jotkalnyjos pasangas ir siekius įsistoti Europos Sąjungą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad ponas Tanukas parengė labai gerai subalansuotą pranešimą, labai gerus kompromisinius pakeitimus, mes už tai jam esame dėkingi. Kompromisiniuose pakeitimuose e, yra teisingai sudėti akcentai. Kalbame apie tai, kad būtina užtikrinti dedarmą politinį dialogą, tokį, kokį jis turėtų vykti demokratiškai išrinktame parlamente. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną papildomą dalyką. Mes džiaugiamės, kad Montenegro laikosi ES bendros užsienio ir saugumo politikos nuostatų. Ir tai yra labai svarbu šiame labai nestabiliame Balkanų regione. Kalbėdamas apie stojimo dėrybas, jau buvo pasakyta, kad iš tikrųjų e, dėrybos. Dė, dė, tęsiamos, daroma yra pažanga, Jotkalnyje yra tikrai ne, e, ta šalis, kuri sėkmingai dalyvauja darybos ir mes tikimės, kad galime bus paspartinti jų eigą. Jau e, egzistuoja visos reikalingos institucijos ir reikia tik tai, kad jos galėtų parodyti, kad jos geba tinkamai kovoti su organizuotu nusikalstumu ir korupcija. Dėkuoju, ponė Pirinkė, ir dar kartą dėkuoju pranešėjui. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tuomet aš norėčiau pasakyti, kad balsuosime dėl šių dokumentų rytoj ir balsavimas prasidės 9 val. Pone ministrė, dėkoju Jums. Bye bye, ambassador. Uh, we now come to item number six. Dabar aptarsime šeštąjį darbotvarkės klausimą komisijos pranešimą dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Uh, kadangi vyko parlamentiniai rinkim, rinkimai ir rinkimai vyko e, tvarkingai, aš norėčiau pristat, paprašyti Ivo Vaigel pristatyti savo pranešimą. Ačiū pirmininkė. Šitas pranešimas yra panašus į tą, kurį ap, parengėme praėjusiais metais. Esminių pokyčių šioje valstybėje kandidatėje Makedonijoje nevyko, išskyrus tai, kad dabar šita šalis pateko į labai gilę politinę krizę. Taigi šitas pranešimas buvo rašomas politinės krizės metu ir buvo kalbama būtent apie tuos uh, iškilusius sunk, sunkumus. Labai svarbu įveikti šitą politinę krizę. Tuo, to siekiant buvo nutiesti bendradarbiavimo tinklai tarp parlamento ir, ir Makedonijos, ir komisijos, ir Makedonijos. Labai svarbu užtikrinti demokratinę ateitį Makedonijai. Mes parengėme įvairiausių dokumentų, su pirma susitarimo tekstą, taip pat e, pranešimo ataskaitos tekstą. Ir suformulavome įvairiausių prioritetinių priemonių, kurios yra reikalingos reformų procese labai svarbu, kuo skubiau sudaryti Makedonijos vyriausybę, kadangi rinkimai vyko vadovaujantis demokratiniais principais. Tačiau rinkimų rezultatus uh, uh, užblokavo kai kurios pradinės jėgos ir todėl buvo patekta į aklavietę. Per pastarąsias keletą dienų Tiesiog e, komisija ir NATO vakar, pavyzdžiui, paragino Makedonijos politikus galiausiai sudaryti politinį vyriausybę. Politiniai veikėjai Makedonijai jau priėmė sprendimą tiesiog vadovautis valstybės interesais, o ne atskirų politikų interesais. Ir e, pažadėjo imtis atitinkamų veiksmų ir formuoti, pradėti formuoti Makedonijos vyriausybę. Demokratinėje valstybėje vyriausybės formavimas yra labai svarbus porinkiminis e, procesas. Tačiau yra šiuo metu Makedonijoje yra pakankamai partijų, kurios gali imtis vyriausybės formavimo iniciatyvos ir gali sudaryti veiksmingą vyriausybę. Todėl aš šiame pranešime raginu Makedoniją sudaryti artimiausių metų vyriausybę. Tai, mano manimu, yra svarbiausias žingsnis šiuo metu. Bet to šiame pranešime yra E, nuostatų, dėl reformų, dėl e, teisinės sistemos reformos, taip pat dėl atitinkamų teisės aktų, kurie galėtų pritraukti užsienio investicijas. Čia yra pateikiamas standartinės formuluotės, tačiau iš esmės raginama, kad uh, labai svarbu sustiprinti nacionalinius ryšius pačioje vyriausybėje, Makedonijoje ir kad visi imtųsi savo politinės atsakomybės. Dėkojame Ivo Vaigel, daug laiko neturime, todėl prašyčiau kolegas, kurie kalbės, nekalbėti ilgiau kaip vieną minutę. Pėterė pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Aš e, kalbėjau prieš tai apie Jotkalnyje ir ko gero tas pačias mintis galėčiau pakartoti kalbėdamas apie Makedoniją. Tikiuosi, kad artimiausių metų bus suformuoluota vyriausybė. Tokiu pagrindu, kad Vaigelio uh, minėti nuogastavimai nepasiteisins. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ES dalyvauja politinės situacijos e, sprendime Makedonijoje ir tikimės, kad šioje situacijoje bus greitai pasiekta pažangos. Kodėl buvo nesuformuluota vyriausybė pirmojų bandymų? kol kas neaišku, ar tai buvo padaryta dėl skirtingų programinių nuostatų, tačiau antruoju bandymu galbūt vis dėlto pavyks formuoti vyriausybę. Aš tiesiog norėčiau pratesti kolegos Vaigel nuomonę, tikiuosi, kad pažangos pasieksime, jeigu pagrindinės politinės jėgos Makedonijoje sugebės susitarti susitarti savo šalies labui. Kelia. Ačiū EPP frakcijos vardu. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Vaigel už puikų bendradarbiavimą. Mes pritarėme pagrindiniai šio pranešimo minčiai ir pagrindiniams aspektams akcentams. Šio pranešimo pagrindinė žinia yra siekti konstruktyvumo, siekti užtikrinti pusiausvyrą tarp kritikos ir tarp e, raginimo e, susvienyti savo jėgas. Šiame pranešime yra teigiama, kad e, stojimo procesas gali būti pradėtas tik tai tokiu atveju, jeigu bus įvykdyti tam tikri reikalavimai ir niekas negali užkirsti juos įvykdžiusi dėrybinio proceso pradžioje. Labai svarbu, kad vakarų e, Balkanuose neatsirastų koks nors vakumas, kurį užpildys kitos ne europinės jėgos. Aš taip pat pritariu ir kompromisiniams pasiūlymams, kai kuriuose yra labai tiksliai suformuluota nuostata, kad vyriausybei bei siūlomi tam tikri e, sprendimai, tačiau vis dėlto mes sutarėme e, dėl tolesnių veiksmų. Labai svarbu, kad šiame pranešime nekartojami kai kurie dalykai ir kad viskas suformuoluota labai tiksliai konkrečiai. Aš norėčiau padėkoti, padėkoti kolegai Vaigel ir kolegoms už puikų bendarbiavimą rengiant šitą pranešimo tekstą. Jame išreiškiama nuomonė apie šią valstybę, kuri yra susiskaldžiusi, kuri patiria e, išorės jėgų spaudimą. Parlamento rinkimai ir situacija visuomenėje išlieka stabili, kadangi uh, E, Piržinos e, susitarimas buvo pasirašytas, e, dalyvaujant aktyviai ir parlamentui. Iš tikrųjų, pastaraisiais metais susiformulavome labai sudėtingą situaciją, sudėtingą visai visuomeniai. Demokratinėje visuomenėje pokyčiai yra savaime suprantami, tačiau jie turėtų būti vykdomi demokratinių rinkimų metu. Labai svarbu, kad artimiausių metų būtų sudaryta vyriausybė ir tai būtų labai tinkamas demokratizavimo procesų e, ženklas. Dėkoju Tanak. Pirmininkė ECR taip pat e, e, sveikina pažangamą, kurios pasiekė Makedonija siekdama narysės Europos Sąjungoje ir 16 e, metų gruodžio mėnesį vykę rinkimai verčia nerimauti dėl to, kad nebuvo sudaryta vyriausybė. Tikimės, kad šita problema bus išspręsta artimiausių metų. Šita situacija Makedonijai yra pakankamai E, e, mm, sudėtinga ir trapi dėl vidinių, vidinės santaikos ir išorės spaudimo. Labai svarbu su Bulgarija baigti sudarinėti, sudarinėti dvi šalę sutartį, kadangi yra klausimų, kurie yra e, neišspręsti nuo pirmojo pasaulinio karo laikų Taigi ir toliau yra e, blokuojami darybų pradėjimo procesai su Makedonija jau ištisas dešimtmetis nepavyksta pajudėti iš mirties taško, kadangi yra e, konfliktų su Graikija ir todėl reikėtų ieškoti tokio kompromisinio sprendimo, kuris būtų priimtas abiem šalims. Tiesiog norime pritarti Vaigelio puikiam pranešimui. Kas taldo? Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Vaigel už parengtą pranešimą. Iš tikrųjų, kaip visada, šitas pranešimas yra labai nuoseklus, išsamus. Ten yra kalbama, kad po rinkimų praėjusiu metu gruodžio mėnesį šalis destabilizavosi ir dabar reikalingas naujas susitarimas tarp politinių jėgų, kad ta politizacija būtų sušvelninta. Tai yra labai svarbu, svarbu taip pat įgyvendinti reformos, kurios leistų atnaujinti darybas dėl narystės, kurios įstrigo jau prieš keletą metų. Tačiau labai svarbu, kad socialinės politikos priemonės skatinančios užimtumą būtų įgyvendinamos, kad būtų skatinamas kokybiškas darbas, kad būtų atsižvelgiama ir į lyčių lygybės principus ir labai svarbu nediskriminuoti etnių mažumų ir vykdyti teismų sistemos reformą. Taip pat labai svarbu imtis ir kitų iššūkių, kurie tenka, pavyzdžiui, e, generaliniai prokuratūrai. Iš tikrųjų, manau, kad šitam pranešimui galima pritarti ir galima už jį balsuoti. Taigi dabar liko trys kolegos - Galer, Fleckenstein ir Kukan. Žodis jums prašau. Ačiū pirmininkė. Kai kalbame atvirai apie Makedoniją, turime konstatuoti, kad didžioji vidaus ir išorės politikos problemų nebūtų, jeigu mes šitos šalies nebūtume palikę e, likimo valiai. Šitas pavadinimo klausimas, kuris yra konflikto su Graikija priežastis, sukelia problemų šiai šaliai, tačiau jokių problemų su Bulgarija nebūtų kilę, jeigu būtų išspręstas pirmasis klausimas. O dabar Albanų politikas taip pat pradeda kalbėti apie tai, kad Albanų mažumos situacija Makedonijoje yra netenkinama. Tiesiog mes turėtume patys prisimti kaltę, kad tokia situacija E, susidarė šioje šalyje ir kad galbūt šita šalis labiau e, žvilgsnį kreipia į Rusiją nei į Europą. Tiesiog mes turime patys prisimti savo dalį kalties. Ačiū, Knut Fleckenstein. Aš norėčiau paminėti tris dalykus. Pratesti kolegos Picula mintį. Gal ir išsakė vieną mano mintį, pasakydamas, kad mes patys turim prisimti savo kalties dalį, kadangi procesai nevyko taip, kaip galėjo vykti. Bet to čia progą norėčiau išsakyti ir dvi pastabas mano kolegoms ir bičiuliams Makedonijoje. Ankstesnis ministras pirmininkas negavo daugumos rinkimų metu, tą turime priimti domen ir pažvelgti, ko gero, į mus pačius. Aš nesu įsitikinęs, ar teisinga skatinti mažumos vyriausybės sudarimą. Nors tai ne mūsų reikalas, bet vis dėlto svarbu, kad būtų sudaryta veiksminga vyriausybė, tačiau šita vyriausybė bus pripažinta, jeigu ji įtrauks ir opoziciją į diskusijas kadangi negalima problemų Makedonijoje išspręsti 61 balsu. Dėkoju, Edvardas Kukanas, galiausiai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti Vaigelių pranešimą ir kompromisinius pasiūlymus. Šitas pranešimas turi parodyti Makedonijos politikams ir gyventojams, kad ES kelias vis dar atviras. Aš manau, labai svarbu šiai šaliai nepamiršti europinės darbo tvarkės. Šita žinia yra labai svarbi po praeisiais metais vykusių rinkimų ir turint omenyje, kad reikia suformuluoti vyriausybę. Aš pritariu kompromisiniams pasiūlymams, tačiau aš jau nekart minėjau ankstesnėje diskusijoje, kad mes patys savo parlamentui nepadėsime, jeigu tiesiog mes norėsime e, kaip nors paveikti šio regiono konkrečius e, specifinius interesus, kadangi situacija yra labai trampi, netgi gali greitai sprokti. Mes turime labai gerai pagalvoti, kokią rezoliuciją rytoj priimsime. Mes turime vengti bet kokios e, realistinės, dramatinės, e, dramatinio spaudimo šiai šaliai. Kalan, ar jisai atvykęs, džinėjai atstovas? Prašau. Uh, Ačiū pirmininkė gerbiami nariai. Pirmiausia, komisija norėtų padėkoti pranešėjų ponui Vaigului už rezoliucijos projektą kuris atspindi mūsų pagrindinius 16 metų šalies pažangos ataskaitos rezultatus ir mes su dideliu stomėjimu perskaitėme siūlomus pakeitimus, kadangi politinės partijos ir toliau siekia suformuoti vyriausybę šio parlamento ir kitų ES institucijų parama yra būtina siekiant nusiųsti aišku signalą šaliai Komisaras Han per savaitgalį paskelbė pareiškimą ir kai kurie iš jūsų apie jį kalbėjote. Taigi labai svarbu, kad vyriausybė būtų suformuota, ko galima greičiau, bet šalia vyriausybės formavimo dar svarbu pabrėžti, kad reikalinga įgyvendinti visus politinio sustarimo elementus. Mes kartu dirbome labai daug, bandydami e, pasiekti to susitarimo tarp politinių partijų. Uh, ir norėčiau paminėti prokur, spe, specialiąją prokuratūrą ir svarbu, specialus prokurorų vaidmenį. Tai yra svarbios, reikia sukurti svarbias sąlygas tam darbui išbaigti, taip pat reformų prioritetai, kurie turi būti gyvendinti visapusiškai ir išsamei. Ir galiausiai norėčiau paminėti komisijos rekomendaciją, apie kurią kalbėjote ir jūs. Komisija taip pat pritarė visoms pastangoms šalį sugražinti į Europos, europinį kelią ir um, kad būt, bus teikiama parama valdžios institucijoms. Mes taip pat stebėsime situaciją ir reguliariai informuosime apie poslinkius Europos parlamentą ir tarybą. Ačiū. Ar dar kas nors, ką nors norėtų pridurti? Viskas liktai aišku. Ibo Vaigal. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Jie tikrai labai noriai bendradarbiavo ir mes kalbėjome ir diskutavome tikrai bendradarbiaudami ir visus sudėtingiausius klausimus mes e, išspręsdavome susitikimų metu ir norėčiau padėkoti sekretariatui, ypatingai Peter Bar. Atsiprašau, kad. Na, gaila, kad gal paskutinį kartą mes bendradarbiavome dėl šio pranešimo, bet dėkoju Jums už pagalbą. Dėkoju Ivo Vaigal, balsuosime rytoj, balsavimų laikas nuo 9 iki be 15.10. Panašu, kad dėl šio klausimo balsuosime 20 minučių po 9. Dabar perėsime prie 7 darbo tvarkės klausimo. Pranešimas dėl komisijos pažangos ataskaitos dėl Serbijos ir dabar, jums neprieštarau, jeigu jūs neprieštaraujate, aš Pradėsiu jau kitas pareigas, kaip pranešėjęs Serbijos klausimų ir tarsiu kelis įžanginius žodžius. Aš gavau 325 pakeitimus dėl šio pranešimo ir aš tuos 325 pakeitimus po pirmojo svarstymo šiame komitete pasėmiau į Belgradą, ten lankiausi sausio 27-28 dienomis, susitikau su vyriausybės atstovais, su opozicijos partijų atstovais, pilietinės visuomenės nariais ir taip pat intensyviai kalbėjausi ir su valstybių narių ambasadoriais bei taip delegacijos vadovu Michaelu Devenportu. Kolegos, dauguma jūsų pateiktų pakeitimų buvo susiję su mažumų teisėmis ir regioniniu bendradarbiavimu teisinės valstybės principais ir žiniasklaidos laisvę, tai irgi susilaukė nemažai jūsų dėmesio prieš dvi savaitės. Man atrodo, vyko geras produktyvus susitikimas su šešėliniais pranešėjais Strasbūrė. Mes sutarėme e, siekti kiek galima labiau subalansuoto ir tikslaus pranešimo. Aš manau, kad mums pavyko, galiausiai susitarėme dėl 18 kompromisų. Ir nepaisant to, kad dėl tam tikrų politinių aspektų šioje šalyje nuomonės išsiskyrė, aš manau, kad dauguma sutarėme, kad labai svarbu raginti Serbiją išsaugoti jos kursą ES link ir taip pat siekti patobulinimų tam tikrose politinėse srityse. Prieš kelias valandas 20 skyrius įmonės ir pramonės politika ir 26 skyrius švietimas ir kultūra buvo atverti tarp vyriausybinėms, tai tarp vyriausybinėje konferencijoje čia Bruselėje, 26 skyrius taip pat jau iš dalies yra baigtas. Tai reiškia, kad šiuo metu 8 dabar skyriai yra atverti, iš jų 2, 25 dėl mokslinio tyrimų ir, ir mokslo ir 26 skyrius iš dalies yra už, užbaigtas. Tai laikau, kad šis sprendimas yra labai svarbus, kalbant apie šios šalies kelią ES link ir aš manau, kad tai yra tinkamas pasiektos pastaraisiais metais pažangos pripažinimas. Ir mes, Europos parlamentas, visuomet aiškiai kalbėjome, kad norint atverti pirmosius skyrius, tvari pažanga dėl pagrindinių dalykų turi būti pasiekta, dėl teisinės valstybės principo 23-24, taip pat 35 skyriai, dialogas su Kosovu, reikia čia pasiekti ypatingos pažangos. Na ir šiame kontekste labai svarbu, kad reformos testusi, artėjant ir po prezidento rinkimų, kurie įvyks balandžio mėnesį tiksli data dar nėra paskelbta. Neramiais, tokiais neramiais laikais vakarų Balkanuose aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra geri kaimininiai santykiai ir sutaik, susitaikymas regione. Prieš kelias savaitės mūsų AFET komitetas turėjo labai produktyvų ir vaisingą bei tikrai labai naudingą pasitarimą apie padėtį Vakarų Balkanuose ir daugelis mūsų kalbėjome apie tai, kad neramu dėl e, neišspręstų problemų, kad gali sukelti nestabilumą regione, mes turėtumėme, kaip pažymėjo ir kiti kolegos šiandieną, laikyti Vakarų Balkanų regioną didžiuliu strateginiu ES užsienio politikos prioritetu. Ir šiame kontekste aš ketinu pakviesti vyriausiai galiotinę ponę Mugerinį, taip pat komisijos narį Han į mūsų kitą posėdį, FETO posėdį, kur bus surinktos diskusijos apie Vakarų Balkanų regioną apskritai. Ir daugelis kolegų iš įvairių politinių frakcijų patarė man išsiųsti tą kvietimą. Na, bendrai norėčiau pažymėti, kad tikiuosi, jog šis pranešimas dėl Serbijos yra subalansuotas ir realistiškas. Aš taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tikrai gerą bendradarbiavimą. Labai dėkoju ir sekretoriatui bei politinių frakcijų darbuotojams ir laukiu dabar jūsų klausimų ir pastabų. Ačiū. Dabar keičiu savo pareigas, dabar jau esu komiteto pirmininkas ir išklausysime pirmiausia gal parlamentinės delegacijos pirmininko pono Kukano. Ačiū, ponė pirmininkė, kal... kalbėjausi su jumis, kalbuosi su jumis dabar eidamas abiejas pareigas. Ir aš norėčiau pasveikinti Jūs, ponė pirmininkė, kad parengėte labai gerą, subalansuotą pranešimo tekstą ir kompromisus. Ir tikrai būtų naudinga, jeigu pranešimas išliktų realistiškai optimistiškas. Pagrindinis pranešimo elementas yra susitelkti ties pasiekimų įvertinimų Serbijoje ES stojimo procese. Mes turime realistiškai vertinti tą procesą ir pažymėti tuos klausimus, kurie labiausiai yra aktualūs. Tai yra šeštas, šeštas, aštuntas, devintas ir keturioliktas kompromisai. Po incidento Serbijos parlamente praeitais metais aš pritariu pono Predos kreipimuisi, 166 pakeitimas, dėl to, kad komisijos praneš... ataskaita būtų pristatyta Serbijos parlamente. Aš manau, kad tokiu būdu parlamentas bus įtraukiamas į e, procesą, į diskusijas dėrybų procese. Ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad pakeitimų turi būti kuo galima mažiau. Ir dar klausimas dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Jis pažymimas keliuose pakeitimuose, šeštame, septintame pakeitimuose, kur kalbama, kad Serbijos valdžios institucijos turi paremti konstitucinius pokyčius Serbijoje Hercegovinoje. Aš esu įsitikinęs, kad šio pakeitimo autoriai turėjo omenyje gerus ketinimus, tačiau aš labai skeptiškai tai vertinu ir kažin ar šis pakeitimas priklauso šiam pranešimui, be kita ko, ta formuluotė yra labai neiški, nes kalbama apie konstitucinę reformą neminint, kokia tai yra konstitucinė reforma. Dėkoju. Ačiū Edvardui Kukanui, dabar šešėlį pranešėjai pirmiausia e, Tanja Fajon. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti ir na, padėkoti už gerai subalansuotą tekstą ir puikų bendradarbiavimą su pranešėju. Uh, Aš esu šešėlinė pranešėja, norėčiau padėkoti pirmtakui savo, ponui Kukanui, kuris mm, reikalavo, kad nebūtų kalbama apie tam tikrus konstitucinius pakeitimus, kurie galėtų destabilizuoti šią šalį ir nereikia čia naudoti tos pavojingos retorikos. Kaip jūs minėjote, irgi aš norėčiau pasveikinti Serbiją už tai, kad buvo pradėtos darybos dėl dviejų naujų skyrių, 26 ir 20, ypatingai 20 skyrius, kuris yra susijęs su verslu. Tai ypač svarbu, kalbant apie šalies ateitį, šalies verslo ateitį, kur MVI vaidina svarbu vaidmenį ir aš tikiuosi, kad per šį dėrybinį procesą pavyks palaipsniui sukurti geresnę atmosferą Serbijos rinkose. Taip pat norėčiau pasveikinti ir pažangą, kurią pasiekė e, Serbija. Ir e, kalbant apie pažangą, ji yra labai svarbi įgyvendant šias reformas ir mane neramina, kad šiame regione yra tam tikrų tendencijų kurti įtampą Ir man atrodo, kad e, kelias dabar ES link yra dar svarbesnis nei anksčiau. Aš norėčiau kreiptis į visus lyderius Serbijoje ir taip pat kaiminėse šalyse, kad būtų susilaikyta nuo nereikalingos populistiškos retorikos, kuris sukurtų tik tai susiskaldimą. Ir aš manau, kad tokiu momentu šis regionas turi gauti tos šviežios energijos, kuri būtų įtvirtinta toliau vykdant plėtros politiką. Kaip jūs ir minėjote, labai svarbu įgyvendinti reformas pagal 23-24 dėrybinius skyrius. Na ir Serbijos atveju mes turime užtikrinti konstruktyvų požiūrį ir dėl 35 skyriaus. Tas pats pasakytina ir apie dialogą ir santykių normalizavimą su Kosovu. Vakarų Balkanai be jokios abejonės yra svarbus strateginis prioritetas šiam komitetui ir ES, ir kažką tik grįžau iš Kosovo. Ir puikiai žinau, kokia yra įtampa Kosove ir taip pat kitose šalyse, kurios siekia jau tikrai tą aukščiausiai apogėjau. Taigi norėčiau padėko, e, padėkoti už tai, kad kvietėte Mogerinį ir Haną atvykti į mūsų posėdį. Dabar ponas Tanokas. nėra salėje. Ponas Vaigl. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man jūs pasveikinti, parengu šį pranešimą. Ir už tai, kad teisingo požiūrio laikėtės ir subalansuotai įvertinote Serbijos ateitį. Šiame pranešime yra pa, pa, tikrai pakankamas kiekis ir kritikos, ir padrasinimų, ir aš labai džiaugiuosi, kad Serbija, e, vertinant laikotarpį nuo ankstesnio ir dabartinio pranešimo, be jokios abejonės pasiekė pažangos įvairiose srityse. Aš pabandysiu apsiriboti keliais svarbiais dalykais, e, kalbant apie Serbiją stabilumo stabilumo kontekste Vakarų Balkanų regione. Akivaizdu, kaip jūs jau ir minėjote savo pasakymo pradžioje, kad Vakarų Balkanai yra tas regionas, kur yra nemažai problemų tarp valstybių ir tas problemas reikia išspręsti bendros visų Vakarų Balkanų šalių perspektyvos prasme. Ir tai turi būti mūsų pagrindinis tikslas, kalbant apie Serbiją ir kalbant apie kitas šalis šio region, šiame regione. Taigi aš dar norėčiau pasakyti, kad tikrai nėra naudinga ir tai, kad daugelį vakarų Balkonų, Balkanų šalių nacionalistinės tendencijos yra išaugusios ir žmonės bando reinterpretuoti uh, istoriją ir tai nėra naudinga ne vienai regiono šaliai. Dėkuoju, ponio Lunačiek. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pono Šoltės vardu atsiprašyti, jis yra mūsų šešėlinis pranešėjas dėl Serbijos. Jis negalėjo atvykti, todėl aš jį pavaduosiu ir kalbėsiu jo vardu. Jis norėtų padėkoti jums visiems pranešėjų ir taip pat šešėliniams pranešėjams už geras diskusijas, už sklandžias dėrybas ir už tai, kad buvo susitarta dėl daugybės kompromisinių pakeitimų, kuriems jis pritarė. Taip pat jis norėtų, pad... aš norėčiau jūsų padėkoti ir savo vardu už tai, kad jūs atsižvelgėte į žaliųjų pakeitimus. Mes džiaugiamės, kad šiandien buvo pradėtos darybos su dviejų naujų skyrių. Dabar apie tris dalykus konkrečiau. Aš norėčiau, kad būtų konkrečiau kalbama apie aplinkosaugos klausimus, apie uh, E, vandentvarkos problemas. Ir čia yra aktualus 232 pakeitimas. Ir čia reikia kalbėti apie Dunojus baseino valdymo planą. Labai svarbu yra, kad teisės aktai šioje srityje dėrėtų su ES teisės aktais. Ir tikiuosi, kad tam galėsite pritarti tam pakeitimu rytoj. 99 pakeitimas. Dėl naujų taisyklių jis bus pateiktas kaip pakeitimas žodžiu. Ir aš manau, kad e, tai reikėtų aptarti, gal ne dabar, gal e, išplėstame biuro posėdėje ar kartu su sekretori, sekretoriato darbuotojais. Bet vienai per kitaip, aš pateiksiu tą pakeitimą kaip pakeitimą žodžių. Šiame pakeitime mes raginame užtikrinti, kad Serbijos užsienio ir saugumo politika dėrėtų su ES užsienio ir saugumo politika. Ir mes matėm, kad viena iš 26 šalių, kuriai nepritarė. Da, uh, tam, kad į Krymą nuvyktų tarptautinė tarptautinių stebėtojų misija, buvo ir Serbija. Ir aš manau, kad tai kelia šiokių tokių problemų. Todėl reikia pasakyti, kad jei Serbija nori dalyvauti nu, mūsų bendroje veikloje ir po to jį vetuoja kai kuriuos mūsų pasiūlymus dėl užsienio ir saugumo politikos, tai nėra priimta. Ir mes rytoj uh, galėsime pritarti tam pakeitimui. Taip pat norėčiau priminti, kad praeitų metų balandžio mėnesį savo malos e, turtas buvo sugriautas, buvo apgadintas ir aš manau, kad reikėtų užtikrinti, kad būtų atliktas tinkamas šio in, e, investicinio projekto žlugimo aplinkybės. Ir Kosovo ir Serbijos dialogas čia Serbija tikrai turėtų da, pasistengti dar labiau. Aš neseniai subendravau su Austrijos piliečiu, kuris tengiasi uh, patekti į Serbiją iš Kosovo. Jie atvyko į Prištiną lėktuvu ir po to keliavo toliau į Serbiją. Ir jį da, turėjo laukti keturias valandas prie sienos ir po to tik sumokėjus 50 eurų E, pasienio pareigūnų, ji sugebėjo patekti į Serbiją. Tai yra visiškai nepriimtina. Tai parodo, kad tarp šių šalių nėra gerų kaiminių santykių. Ir aš taip pat e, ta, nekantriai lauksiu mūsų diskusijų su komisijos nariu panu Hanu šiame komitete. Dėkuoju toliau, ponas Kastaldo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 2016 metai buvo nepaprastai svarbus. 23 trečiasis skyrius ir 24 skyrius, tai yra tie skyriai, dėl kurių pradėtos dėrybos ir tai parodo, kad iš tikrųjų dabar jau vyksta tikrasis dėrybų procesas ir aš manau, kad mes turėtume tikrai padaryti viską, kad darybos vyktų sėkmingai. Ir pirmininkai, jūs tikrai labai gerai padirbėjote, galiu jums tik tai padėkoti. Ir aš manau, kad mes visiškai teisingai turėtume kars nuo kartų kritikuoti Serbiją, bet kartu turėtume taip pat pripažinti, kad jį daro nemažai pažangos ir kad Serbija rodo nemažai politinių ryšto siekdama permainų. Bet be abejo išlieka dar nemažai problemų. Pirmiausia, reikia geriau kovoti su korupcija. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad teismai veiktų nepriklausomai ir kad nebūtų ribojama žodžio ir iškos laisvė. Ir ypatingą dėmesį noriu skirti kos, e, Serbijos santykiams su savo kaimynais. Iš tikrųjų, e, Serbija stengiasi konstruktyviai veikti de, de regione, tačiau situacija yra e, sudėtinga. E, ypač santykiusi su Kosovu ir kitomis kaiminėmis. Matome, kad atsidaro galimybių naujiems konfliktams e, įsiplėksti. Ir mes, esant tokioms, tokioms aplinkybėms, turėtų padėti Serbijai normalizuoti savo santykius su kaiminėmis. Serbijos uh, pareigūnai dėmesį tam tikrų veiksmų Serbijos Respublikoje sausio 9 dieną ir aš manau, kad e, mes turėtume daryti viską tam, kad nepakurstytume dar didesnės įtampos, nes situacija ir taip jau yra labai įtempta. Ir aš manau, kad šiame kontekste labai svarbus tampa šeštasis e, kompromisinis e, pakeitimas. Jis yra susijęs su Serbijos karinėmis pratybomis. Ir e, nepamirškime taip pat ir to, kad Serbija turi istorinių ir tradicinių ryšių su Rusija. Čia nieko naujo nėra. Ir mes turime pripažinti, kad Serbija yra savotiškas tiltas tarp e, vakarų ir Rusijos. Ir būtent vadovaudomėsi tokia dvasia mes turėtume tęsti savo paramą Serbijai. Mes nenorime apsunkinti jos sudėties. Trys dar kalbėtojai. Pirmiausia, panė Šuica. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad yra parinktas šis pranešimas, teigiamai vertinu taip pat ir kompromisinius pakeitimus. Ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Akivaizdu, kad e, šis pranešimas realistiškai e, e, atspindi situaciją Serbijoje. Ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas taip pat paskatins Serbiją ryštingiau žengti Europos integracijos keliu. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes suprantame, kad Serbija turi šimtamečius ryšius su Rusija, bet vis dėlto jį turėtų daugiau atsižvelgti Europos Sąjungos užsienio politiką. Ir čia labai aktualūs tampa ir Serbijos santykiai su Kosovu. Ir trečias dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra Serbijos dvišaliai santykiai. Iš tikrųjų, kai kurias problemas galima sėkmingai spręsti e, dvi šalių pagrindų, bet, e, bet Serbija dar turėtų nemažai ką padaryti, kad jis spręstų įvairias problemas susijusius su dingusiais asmenimis ir su ta, uh, e, sienos apsauga. Aš manau, kad mes. Uh, turėtume, neturėtume pamiršti dėl pietryčių Europos ir vakarų Balkanų regiono. Europa turėtų tenai padėti mažinti įtampą, nes mes e, suprantame ir todėl mes suprantame, kad vakarų Balkanų problemos turėtų užimti svarbę vietą mūsų darbo tvarkė. Dėkuoju, ponas Pikula. Ačiū, ponia Makelista. Aš norėčiau taip pat pagirti Jūs už šį pranešimą skirtą Serbijai. Ir manau, kad pateikti aukštos kokybės, gerai suformuoluoti kompromisai ir kompromisiniai pakeitimai praturtins šį dokumentą. Jau pradėtos dėrybos dėl svarbių skyrių ir tai yra puiku Tačiau Serbija dar nemažai ką turi padaryti. Žiniasklaidos laisvė, da, da, žiniasklaidos nu, nu, šaltinių nusavybės, teisės, teisės viršinybės principas yra neseniai patvirtinta tautinių mažumų apsaugos programa, bendradarbiavimas su Hagos da, teismu. E, savo užsienio politikos derimas su ES užsienio politika ir tolesnis dialogas su Kosovu. Visi šie dalykai yra reikalingi. Mes manome, kad Serbija turėtų konstruktyviai kurti savo santykius su kaimynais ir jie turėtų spręsti dingusios menų pasien, pasienio ir paveldimo. Uh, problemas. Taip, e, jie galėtų prisidėti prie bendros visos Europos ateities kūrimo. Dėkuoju. Toliau ponas Lekinštain. Ačiū. Aš esu patenkintas pranešimu ir pakeitimais. Pirma, serbai, jiems reikia šiandien aiškiai pasakyti, nors tai parašyta jūsų pranešime, kad mes dėkingi, kad serbai mums padeda spręsti pabėgėlių problemas. Jie tai daro pagal savo galimybės. Ta turime pažymėti. Antra, Serbija vaidina labai svarbų vaidmenį užtikrinant regiono stabilumą, ypač kai kalbame apie bendradarbiavimą su Albanija ir kai kalbame apie Berlyno procesą. Trečia, Mes tikimės, kad Serbija darys palankų poveikį e, visam regionui. Mes iš Serbijos vyriausybės ir toliau tikimės pastangų dialoge su Priština, Serbijai nereikėtų e, susi, su, savo daryti papildomų kliučių. Tačiau kita vertus mes turime neužmerkti akių ir puikiai suprasti, kad šiame dialoge abi šalis turi būti pasirengusios kompromisui. Ir paskutinė pastaba mano asmeninė Laisvi rinkimai valstybėje, kiekvienoje valstybėje yra labai svarbi demokratinė vertybė ir todėl reikėtų atkreipti dėmesį ypač turint omenyje, kad yra daugiau politinių jėgų, kurios norėtų turėti vietų parlamente. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui Makrydis. Prašau. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Gerbamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kaip pirmos diskusijos metu sausio 9 dieną jūs pasakėte ir mes pasakėme, kad komisija pritarė jūsų vertinimui ir toliau skatina Serbiją siekti strateginio ES narystės tikslo. Komisija sveikina Serbiją su pažanga, ypač įgyvenant ekonominės ir struktūrinės reformas ir įgyveninant savo įsipareigojimą stiprinti taiką ir stabilumą regione. Taip pat dėkinga komisija Serbijai už tai, kad ji padeda ES įveikti migratų krizę. ES perspektyva Serbijai yra reali. Šiuo metu aštuoni skyriai jau yra atidaryti ir du, atidaryti ir du jau yra uždaryti. Tačiau Serbija ir toliau turi įgyvendinti e, demokratinės reformas, teisės sistemos reformas, užtikrinti susirinkimų ir žodžio laisvę, vykdyti viešojo administravimo reformas ir taip pat nediskriminuoti ekonomikos srityje. Taip pat labai svarbu normalizuoti santykius tarp Serbijos ir Kosovo. Tikimasi, kad Serbija užsienio politikos srityje ir toliau derins savo teisės aktus su ES teisynu. Labai svarbu išlaikyti tą dabartinį pagreitį ir stengtis kad artimiausiais mėnesiais būtų galima atidaryti kitus darybinius skyrius. Komisija tam žingsniui ruošiasi ir toliau teiks finansinę ir techninę pagalbą, kurios prireiks Serbijai. Dėkoju. You, Dėkoju, Makrydis, ponios ir ponai. Dabar norėčiau savo vardu pasakyti keletą žodžių. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Ostanovič, Serbijos ambasadorių ES. Norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams, visiems kolegoms, kurie išsakė kokybiškų ir konstruktyvių pastam, pastabų prieš balsavimą rytoj. Norėčiau pratesti kukan mintį ir pasakyti, kad labai svarbu, kad Michael Davenport delegacijos vadovas galėtų pristatyti Serbijos parlamente šitą pranešimą. Taigi aš e, Gojkovič nusiųsiu laišką, tai yra parlamento vadoviai ir aš tikiuosi, kad radikalai nesutrukdys šį kartą Serbijos parlamente pristatyti šitą pranešimą. Dėkuoju. Dabar po penkių dešimt ir mes galime aptarti aštuntąjį darbo atvarės klausimą. Tai yra 26 komisijos pranešimas ataskaita apie e, Kosovą. Iš karto sutikiu žodį pranešėjai Lunaček. Ačiū. Aš norėčiau padėkėti, padėkoti šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. 293 pakeitimai buvo pateikti, žinoma, mažiau negu dėl Serbijos ir Makedonijos. Mes susitarėme dėl 18 kompromisinių pasiūlymų. Mes puikiai bendradarbiavome su šešėlėmis pranešėjais. Dėkuoju jiems taip pat norėčiau pasveikinti Kosovo ambasadorių, kuris atvyko į posėdį. Šiame pranešime aš paminėjau kai kuriuos dalykus, kurie įvyko pastaraisiais metais. Visų paminėjau stabilizacijos asociacijos sutarimo, sustarimo pažangą, taip pat pagrindų susitarimą, pagal kurį Kosovo dalyvauja ES programų įgyvendinime. Dabar e, Kosovas pristatys e, savo pasiūlymus dėl programų, kuriuose norėtų dalyvauti. Labai svarbu paminėti, kad pasiekta, pasiekta pažangos kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Taip pat yra pasiekta pažangos derintis dėl, dėl vizų režimo supaprastinimo. Bangladešas pripažino Kosovą Tai yra 140 pasaulio valstybė ir tai reiškia, kad daugiau negu pusė jungtinių tautų valstybių jau pripažino Kosovą. Aš dabar norėčiau perėti prie konkrečių šio pranešimo nuostatų. Kai aš kalbu apie pripažinimą, tai turiu omenyje penkias ES valstybės, kurios dar nepripažino uh, Kosovo. Tai būtų labai svarbu visam regionui ir tai būtų labai svarbu šio regiono stabilumui. Reikėtų pripažinti, kad šitos valstybės statusas yra neatšaukiamas. Ir tos valstybės, kurios dar nepripažino Kosovo, jos puikiai bendradarbiauja įgyvendinant įvairias programas, kviečia uh, E, e, e, bendradarbiauti ir taip toliau. Taigi pripažinimo požymių yra, darbo yra, tačiau pats pripažinimas dar yra neįvykęs. Norėčiau paminėti svarbiausius dalykus. Šiame pranešime aš kalbu apie santykius su Serbija. Pranešime kritikuojame tą traukinio idėją, kuris uh, vyksta į link Kosovo ir ant kurio yra užrašai, kad Kosovas yra Serbijos sudėtinė dalis. Tiesiog labai svarbu būtų vengti provokacijų. Be to šiame pranešime yra kritikuojamas universalios teisėtvarkos įstatymas E, tai yra įstatymas, kuris buvo taikomas e, buvusios Jugoslavijos e, nusikalteliui teisti Miloševičiui. Labai svarbu, kad Kosovas būtų ES dalimis, reikėtų pagalvoti apie Kosovo dalyvavimą Interpolo veikloje. Jeigu šitie dalykai būtų rimtai suprantami, tai žinoma, šios pasistus turėtų įsitraukti ir Kosovas. Informacijos nepakanka, nepakankam apie asociacijos sutarties nuostatas, jos ir nežinomos vietos savivaldos institucijoms, bet to sienų apsauga, labai svarbu, kad nebūtų blokuojami tam tikri procesai, taip pat energetikos sutarimas yra labai svarbus Kosovui, kadangi Serbija blokuoja e, kabelio tiesimą į Kosovą iš e, Albanijos. Taigi tai turės didžiulį poveikį Prištinos gyventojų sveikatai, jeigu elektra nebus teikiama dėl Serbijos parlamente vykstančių diskusijų. Aš tikiuosi, kad Serbijos parlamentas e, patvirtins sienos sutartį su Juotkalnyje. Labai svarbu tai pasakyti, pasakyti, kad Kosovo gyventojai gali keliauti be vizų ir aš tikiuosi, kad nacionalinė e, asamblėja tai padarys artimiausių metų, bet to Sirpska e, lista, ko gero, bus e, atšauktas. Ir be to šiame pranešime mes raginame Kosovo vyriausybės narius Serbska list, listą sąrašo dalyvius suprasti, kad ne visko reikėtų teirautis Belgrade atsiklausti, ką daryti Kosove ir dėl energetikos klausimų. 2017 metais e, Serbija pirmininkaus energijos sąjungos sutarčiai ir todėl labai svarbu, kad Kosovas gautų pakankamai energijos, kurios 20-25 procentai yra tiekiama iš Serbijos. Dėkuoju. Dėkuoju Ulrikei Lunačiek. O dabar suteiksiu delegacijos su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu vadovui Picula, kuris kalbės. Thank you. Thank you, Chair. Panserių vardu. Taigi, Panserių vardu norėčiau pasveikinti kolegę Lunačiak, pasidžiaugti juos bendradarbiavimu, rengiant šitą pranešimą. SND e, kyla į tam tikro nerimo Pavyzdžiui, politinės e, visuomenės polarizavimas ir nesugebėjimas pasiekti kompromisų tiesiog užkerta kelią šiai valstybei siekti pažangos siekiant narysės Europos Sąjungoje. Labai svarbu, kad būtų dem, ratifikuotas demarka, demarkacijos susitarimas su uh, Juotkalnyje. Žinoma, labai svarbu, kad Kosovas e, kovotų nuosekliai su korupcija ir su organizuotų nusikalstimumu. Taip pat Serbijos savivaldybėms yra labai svarbu, kad būtų laikomasi ES tarpininkavimo dialogo e, rezultatais. Labai e, daug abejonių kelia, kad kūriamos lygiai grečios Serbijos e, administravimo struktūros. Kova su korupcija ir organizuotu nusikalstumumu verčia labiau bendradarbiauti valstybės institucijoms, išsameu tirpti korupcijos atvejus. Labai svarbu įgyvendi programas, kurios padėtų išnaikinti e, radikalizmą. Struktūrinės reformos šiame kontekste įgauna ypatingą politinį vaidmenį ir jos turi padėti bendradarbiauti politinėms jėgoms. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į jaunimo nedarbo klausimą, kadangi jiems kyla pakankamai daug iššūkių gaunant išsilavinimą, bet to dalyvauti e, stažuotėse. Taip pat reikia pagerinti darbo rinkos sąlygas, įdėkti naujus mechanizmus, e, teismus. Svarbu, kad visi tie teisės aktai būtų įgyvendinti, kad jie nebūtų formalūs ir kad nebūtų diskriminuojami žmonės savo darbo vietoje. Dėkoju dabar keliant EPP vardu. Ačiū. Kolega Adaktusonas paprašė e, perskaityti jo nuomonę, nes jis negalėjo šį vakarą atvykti į posėdį. Jis nori pasveikinti pranešėją ponę Lunaček už konstruktyves dėrybas. Ir už tai, kad įtraukė kelis EPP pakeitimus į savo pranešimą. E, EPP visiškai pritarė formuluotėjai ketvirtame kompromise, būtent, kad būtų gerai, jeigu būtų normalizuoti santykiai tarp Kosovo ir Serbijos. Jeigu likusios ES valstybės narės pripažintų Kosovą, tada būtų lengviau tos santykius normalizuoti. Tačiau, aišku, mes turime gerbti suverenius tų šalių sprendimus. Penktame kompromise, kur kalbama apie korups, korupciją. EPP sveikina tai, kad mūsų formuluoti dėl to, kad reikalinga naudo, plačiau naudotis priemonėmis, kurios buvo veiksmingos kovojant su korupcija, kad į tai buvo atsižvelgta. Taip pat 16 kompromise kolega Adaktusonas mano, kad pranešimo tekstas gerokai pagerėjo, įtraukiant pakeitimus, kur yra raginama įvykdyti rinkos ekonomikos reformą ir EPP taip pat kalba apie tai, kad reikia priimti įstatymą dėl religijų laisvės. Ir dabar tai jau irgi yra įtraukta į 17 kompromisą. Bendrai kalbant, EPP mano, kad turime subalansuotą, gerai parengtą pranešimą, kuriam gali pritarti EPP frakcija. Dėkoju. Ačiū e, Keliamui. Dabar ponas Radoš Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Vautmans vardu aš norėčiau padėkoti poniai Lunačik už jos gerai atliktą darbą, taip pat kitiems šelniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Bendrai kalbant, Aldė džiaugiasi kompromisiniais pakeitimais ir mano, kad jie yra gan gerai subalansuoti. Kita vertus, Alde norėtų pažymėti, kad labai svarbu kalbant apie Kosovą kaip saugią valstybę, mes pirmiausia čia turime, tai yra viena prieš, iš, vienas iš argumentų liberalizuojant vizų režimą. Ir čia vienas pakeitimas dėl septintojo punkto. Taigi Alda mano, kad jeigu Kosovą įvardinsime kaip saugią kilmės šalį ir įtrauksime į saugių kilmės šalių sąrašą, bendrai sąrašą, Tai būtų labai sveikintina, kovojant su nelegalia imigracija. Taip pat Aldė tikisi, kad šis pranešimas bus padrastinimas Kosovui toliau e, siekti pozityvių poslinkių. Dėkoju. Ačiū e, kolegui Radoš. Ponas Kastaldo. Salėje jo nėra. Tai dar vienas kalbėtojas raše, tai yra ponė Šuica. Ačiū. Davidai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Lunaček, parengus labai gerą pranešimą. Pirmiausia, pozityvūs dalykai. Kompromisai geriai, gerai subalansuoti. Kitas dalykas pozityvus. Stabilizavimo asociacijos susitarimas galioja ir tai yra gerai. Taip pat pritariu tam, kad Kosovas priemė daug įstatymų, bet susijusių su teisinės valstybės principais, tačiau yra problemų dėl įgyvendinimo, nėra pasiekta pakankamai pažangos. Plėto, vykdant tyrimus ir korupcijos bylų nagrinėjimą, taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra problemų dėl savivaldybių Kosove. Ir čia irgi yra įtampos tarp dviejų šalių. Taip pat problema dėl viešojo sektoriaus reformos, teismų reformos ir kovos su korupcija, taip pat dėl veikiančios rinkos ekonomikos plėtros. Tikimės, kad demarkacijos sutartis su Jotkalnyje bus įgyvendinta, nes tai yra viena iš pagrindinių priežasčių dėl vizų liberalizavimo. Taigi tikimės, kad tai bus. Mm geras padrasinimas Kosovo administracijai spręsti tuos europinius klausimus. Ačiū. Dėkoju, poniai Šuicai. Toliau periname prie komisijos atstovo, pono Makrydis. Ar norite? Ne ponas Makrydis. Panašu. Ponas Kalan. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, Dėkoju pranešėjai Lunačiak, gerbiami parlamento nariai. E, komisija pritarė jūsų bendram vertinimui, ypatingai ten, kur metinės ataskaitos rezultatai yra pabrėžiami. Praeitais metais komisija paskelbė tą ataskaitą. Taip pat džiugu, kad ir komisija, ir šis parlamentas pritarė tai pačiai perspektyvai, dėl Kosovo europinės ateities ir mes sutinkame su įvairiomis pastabomis, kurios buvo išsakytos dėl to, kad buvo pasiektas svarbios pažangos praeitais metais ir taip pat, kad kyla nerimo ir kad laukia nemažai iššūkių 17 metais, kai bus priimti svarbus sprendimai ir jūs juos minėjote čia, kalbėdami apie vizų liberalizavimą, reikalavimų susijusių su vizų liberalizavimu, kalbant apie patį dialogą. Taigi mes Sveikiname tai, kad suaktyvėjo tas dialogas pastarosiamis savaitėmis, e, vadovaujant jam poniai Mogerinį taip pat. Kai kurie nariai minėjo ir tai, kad labai svarbu susitelkti ties socialiniais ekonominiais klausimais, jų reforma ir teisinės valstybės principais. Mes tam tik tai pritarėme. Komisijos prioritetai irgi bus įvertinti Kosovą, kaip jį gyvendina stabilizavimo ir asociacijos susitarimą. Ir šiame kontekste bendrai sutarta ekonominė reforma ir ekonomi, e, ekonominės reformos tikslai yra patys svarbiausi šiame kontekste, taigi ES toliau teiks paramą. Kosovas irgi pats turi pasinaudoti visomis galimybėmis ir potencialu, kuris lypi šiame svarbiame susitarime. Buvo, kaip šiandien buvo ir kalbėta, vizų liberalizavimo klausimas ir norėčiau pabrėžti, kad mes negalime uh, nuvertinti šio klausimo reikšmės Kosovo žmonėms, pažanga dėl kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumu buvo pasiekta. Kalbant apie sienos demarkavimo susitarimo, mes pritarėme išsakytoms pastaboms, kad labai svarbu, jog tas, ta demarkavimo sutartis būtų ratifikuota, kuo galima greičiau ir labai svarbu, kad mes laikytumėme savo įsipareigojimų. Taipogi dar norėčiau pridurti, kad komisija yra pasiryžusi toliau siekti Kosovo Europinės darbo atvarkės. Mes naudosimės visomis priemonėmis, įskaitant ir IPA finansavimą, siekiant paremti Kosovą ir jos institucijas, pasiekti tą, tą tikslą dėl efektyvaus energijos vartojimo. Ir mes labai didžiai stebėsime ir pateiksime ataskaitą, kai tik tai reikės tą padaryti. Ačiū. Ačiū. Poninui Kalanui. E, Lunaček Gal norėtumėte pakomentuoti diskusijas? Tai, pirmininkė, trumpos apivendinčios pastabos. Norėčiau visiems padėkoti. Padėkoti už bendradarbiavimą ir taip pat už tai, apie ką jūs kalbėjote. Tai yra ir įtraukta į pranešimą. Dar viena pastaba ponui Radošui. Taip, dėl 103 pakeitimo, dėl saugios, saugių kilmės šalių. Uh, Mes šešėlinių pranešėjų susitikime sutarėme dėl to baltuoti atskirai, bus pateiktas tas pakeitimas ir, man atrodo, rytoj čia bus gal kaip žodinis pakeitimas yra pateikiamas e, tas siūlymas kompromisiniam pakeitimui. Taip sutarėme su sekretariatu. Taigi dėkoju ir tikiuosi, kad rytoj sėkmingai klostysis balsavimas. Ačiū, mėly kolegos. Balkanų laikas šiai popietiai baigėsi. Mes nevėluojame ir dabar galime perėti prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Keitimasis nuomonėmis dėl padėties Venezueloje. Ponas Adrianus Hudson Reuter. Ar jis jau yra atvykęs? Kur jis? Some... Jis laukia už salės ribų, gal galite jį pakviesti į vidų? Right, dear colleagues, it's ex... Na kągi, gerbėjai kolegos, bet lygiai pusė šešių ir mes galime pereiti prie paskutinio šiandienos posėdžio darbo tvarkės punkto. Norėčiau paprašyti visų svečių, kolegų, patarėjų, kurių nedomina tas klausimas, kurį mes dabar nagrinėsime šimtų procentų išeiti iš salės arba uh, nustoti kalbėtis. Na kągi, dabar aš norėčiau pasveikinti poną Kuetsinroitsen, kuris atsako už Pietų Amerikos šalis Europos išorės veiksmų tarnyboje. Yra Niderlandų pilietis. Ir dėl įvairių priežasčių Pietų Amerikos šalės tampa vis aktualesnės. Uh, mūsų užsienio politikoje ir šiandien mes turime galimybę aptarti padėtį Venezueloje. Mes e, visi žinome, kokia yra situacija šioje šalyje, nes ją atidžiai stebime. Uh, Jau e, kelius metus e, šią šalį krečia politiniai neramumai ir dėja prognozijas nėra teigiamos. Kaip tik atviršiai manoma, kad situacija tik blogės. Kaip jums yra žinoma, Europos parlamentas e, įvairiuose rezoliucijose yra išsakė susirūpinimą dėl blogėjančios padėties, padėties dėl žmogaus teisų demokratijos Venezueloje. Politinės kovos darosi vis nuožmesnės Venezueloje, persukiami yra opozicijos atstovai ir tai tik tai pablogina e, įtampą. Neseniai, e, neseniai aukščiausiojo, e, aukščiausiasis teismas patvirtino da, pon, opozicijos vadovų skirti 14 metų laisvės atimimo bausmę. Vatikanas ir Pietų Amerikos šalių dialogo platforma prisidėjo prie to, kad būtų bent jau pradėtas politinis dialogas. Tačiau mes matome, kad neseniai buvo areštuoti opozicijos atstovai ir tai vėl pablogino situaciją. Taigi politinė situacija darosi vis sudėtingesnė, o ekonominė padėtis yra labai prasta. Ir dėl to šios šalies piliečiai yra labai pažeidžiami jau visą eilę metų. Jiems trūksta ir maisto produktų, ir pagrindinių vaistų. Ir šalyje susiklostė labai rimta humanitarinė krize. Taigi mus labai neramina situacija Venezueloje. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Kutsin Reuten. Ir jūs gal papasakosite mums apie tai, kas vyksta Venezueloje ir kaip jums atrodo galima būtų spręsti Venezuelos problemas. Ir po to be abejo kolegos galėsite užduoti jam savo klausimus ir galėsime aptarti visą šis problemas kartu su mūsų svečiu. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, Europos e, išorės veiksmų tarnyboje mes daug ką galime padaryti, tačiau mes nesame burtininkai ir užtat neturime tos burtų lasdelės, kuri padėtų mums spręsti įvairias e, įvairialypės Venezuelos problemas. Nes jūs, ponia Pirinkė, visiškai tiksliai apibūdinote situaciją. Mes matome, kad uh, egzistuoja didžiulė polarizacija. Da, uh, E, vienoje pusėje yra šalies prezidentas ir kitoje yra opozicija, kuri beje rinkimuose 2015 metais e, užsitikrino dviejų trečdalių daugumą nacionalinėje asamblėjoje. Ir Ir nepaisant to, kad žmonės balsavo už opozicinės partijas, e, tikėdamosi, kad e, tai kažkaip paveiks politinį, politinę e, šalies raidą, tai neįvyko. Mes matėme praeitų metų rūpjūčio mėnesį, kad daug žmonių išėjo į gatves protestuodami, kai, kas, kai kuriais skaičiavimais į gatves buvo išėję net iki milijono žmonių. Uh, Ir vyriausybė sugebėjo taip pat mobilizuoti kelis šimtus tūkstančių žmonių, kurie pasisakė už vyriausybės veiksmus. Bet mes žinome, kad situacija yra labai sudėtinga, da, yra labai daug skurdo, smurto ir dėl to kenčia Venezuelos žmonės ir mes visi dėl tokios situacijos esame labai susirūpinę. Ir be abejo, tas problemas turėtų spręsti ir Venezuelos politikai, bet e, akivaizdu, kad e, tam tikrą atsakomybę ir susirūpinimą jaučia ir regiono šalės, ir Europos e, šalės. Taip pat reikėtų pasakyti, kad 600 tūkstančių žmonių, daugiau nei 600 tūkstančių Venezuelos žmonių Venezueloje yra ES piliečiai, vidagas iš Ispanijos, Portugalijos ir Italijos. Ir mus neramina jų, e, be abejo, tai, kaip komisarėmis jie gyvena. Bet to mes matome, kad labai daug e, Venezuelos žmonių palieka šalį, jie emigruoja į tai Karibų regioną, 50 tūkstančių neseniai atvyko į Argentiną. E, Kai kurie taip pat atvyksta į Europos Sąjungą. Ir mes negalime sakyti, kad tai yra migrantai, pabėgėliai, nes jie turi ES šalių pilietybę, bet vis tiek jie, nematydami jokių perspektyvų Venezueloje, sugrįžta į ES. Visą tai mus neramina. Be to, dabartinės tendencijos tikrai nėra teigiamos, nes viena vertus ekonominė krizė pagilina nedidelę naftos kainą nes nafto, pajamos iš naftos yra labai svarbus pajamų šaltinis, net iki 90 procentų viso šalies biudžeto sudaro pajamos iš naftos eksporto. Ir tai, kad pastaruoju metu naftos kaina buvo maža, be abejo labai sumažino vyriausybės finansinius uh, išteklius. Bet reikėtų pasakyti, kad nemažai ekonominių problemų ir atsirado dėl ekonominio valdymo. Uh, nes e, vyriausybės veiksmai tik pablogino situaciją, paskatino kontrabandą e, ir ypač iš Kolumbijos, nes e, akivaizdu, kad esant produktų, maisto produktų stygiui Venezueloje nemažai kontrabandų iš Kolumbijos mėgina atvežti tas prekes. Be to, da, da, sveikatos srityje taip pat yra sudėtinga situacija. 60 procentų žmonių negali nu, gauti jiems reikalingų vaistų ir tarp jų yra labai daug vaikų. Ir vaikai miršta dėl to, kad, negali, da, kad niekas negali jų išgydyti. Taigi mes. Uh, stebime tai, kas vyksta ir manome, kad pirmiausia šalies vyriausybė ir opozicija turėtų dėti pastangas, kad spręstų šalies problemas. Taigi, kaip mes galime padėti šaliai, kaip galime elgtis kaip partneriai. Venezuela jau seniai plėtojate santykius su Europa ir tie santykiai tai ilgą laiką buvo teigiamai. Mes skatiname regioninę integraciją, taip pat padedame šaliai nustatyti, kokie, kokią socialinę politiką, politiką reikėtų vykdyti šalyje. Tačiau matome, kad šiuo metu siekime visiškai priešingų tikslų nei tie, kuriuos mes rekomendavome tarybos išvadose, kurios buvo patvirtintos praeitų metų Liepos mėnesį, yra pateiktos kelios rekomendacijos ir kalbama apie tai, kad reikia remti opozicijos ir kitų partijų dialogą. Reikia da, e, taip pat remti UNUSURONų pastangas ir Vatikano pastangas. Ir procesai pradėtas e, gruodžio mėnesį, pritau metų gruodžio mėnesį, neatsinaujino. Ir ponė Mogerinė šiandien lankosi Vatikane ir bendrauja su popiežiumi. Ir be abejo, jie kalbės apie daugybę klausimų, bet vienas, viena iš aptariamų temų bus susijusi su Venezuela, pažiūrėjau, taip kaip galima būtų. Uh, užtikrinti, kad ES vaidintų teigiamą konstruktyvų vaidmenį, sprendžiant Venezuelos problemas. Ir mes tikimės, kad mes galėsime po šio sustikimo uh, pamatyti geresnių uh, tenden, tendencijų. Ekvadoras, uh, Kolumbija. Uh, Tai yra regiono šalis stengiasi taip pat paskatinti politinį dialogą, tačiau joms nepavyko. Ir Be abejo, da, visi, kas galėtų prisidėti prie politinio dialogo skatinimo, da, galėtų, da, turėtų turėti galimybę tai padaryti, nors be abejo tai daryti yra labai sunku, nes visi jie turėtų tikti tam tikras sąlygas, kurias kelia įvairios politinės partijos. Mes manome, kad visos politinės partijos turėtų gerbti šalies konstituciją. Uh, ir joje tvirtintas raiškos, susirinkimų laisvę, žmogaus teisės ir be abejo visas politinės teisės. Mes per pasrusius trejus metus padarėme kelis pareiškimus dėl to, kaip elgiamasi yra su politiniais oponentais, nes kai kurie iš jų atsidūrė kalėjime. Ir mes taip pat manome, kad jie laikomi yra sąlygomis, kurie neatitinka net e, būt, mūsų galva būtiniausių skaidrumo e, ir teisingumo reikalavimų. Mums labai svarbu yra užtikrinti, kad šalies e, vyriausybė būtų demokratiškai išrinkta, tai yra nepaprastai svarbu, bet tokia vyriausybė turėtų taip pat laikytis būtiniausių pagrindinių žmogaus teisų ir demokratijos principų. Todėl visos šios temas mums yra labai svarbios. Dabar mūsų bendradarbiavimas. E, Venezuela buvo viena iš tų šalių, su kuria mes galėjome plėtoti dvišalius santykius ir ji turėjo pakankamai aukštas pajamas ir atsiprašau, ji negalėjo plėtoti dvišalių santykių su mumis dėl to, kad ji pasiekė gan aukštą, aukštą pajamų lygį. E, buvo gyvendinamos tam tikros regioninės programos susijusios su saugumo klausimais, su aplinkosaugos e, problemomis. Ir mes matome, kad Venezuelos valdžia nori dalyvauja šiuose programuose ir mes tuo džiaugiamės. Galvojame, kad mes turėtume ieškoti kitų būdų bendradarbiauti su šia šalimi nes mes norėtume jai padėti. Taip pat galvojame apie bendradarbiavimą įvairiomis temomis, pavyzdžiui, bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis, su universitetais, su vietos valdžios atstovais, nes labai dažnai būtent šie veikėjai. Da, labiausiai yra susirūpinę dėl socialinės politikos, bet kartais jiems e, rūpi ir kitos platesnės e, temos, pavyzdžiui, e, miškų atželdinimas. Ir mes Venezuelai skiriame 6 milijonus eurų ir be abejo, kas išvandė šios šalies dydį, tai nėra labai didelė suma. Mes uh, Taip pat e, norėtume teikti humanitarinę pagalbą šiai šaliai, tačiau dėja vyriausybė neįtin palankiai vertina pasiūlymus e, suteikti humanitarinę pagalbą. Ir mes e, stengiamės šiuo metu vis dėlto įvertinti, ko labiausia reikia Venezuelos žmonėms, kokiu vaistu reikia, da, ko reikia pažeidžiamiausiams grupėms, tai yra senyvo amžiaus žmonėms ir vaikams. Ir e, mes stengiamės užmėgsti tokį nuširdų dialogą, tam, kad galima būtų išsiaiškinti, kaipgi galima būtų padėti žmonėms, kurie praktiškai susidūrė praktiškai su humanitarinė drama šiame regione. Ir mes manome, kad mes galime padėti. Štai tokia yra situacija, e, ji negerėja, mes matome, kad politinė polarizacija gilėja demokratinių principų, bent jau taip, kaip mes jų suprantame, nesilaikoma. Ir dialogas yra visiškai įstrigęs, jį atgaivinti yra labai sunku. Ir tokiamis sąlygomis sunku yra kalbėti apie bendradarbiavimą. Uh, Ir mes beje esame pasiruošę bendrauti su visomis, su visais subjektais, tiek su vyriausybė, tiek su opozicinėmis partijomis, tam, kad galėtume padėti jiems užmėgsti konstruktyvų dialogą. Štai tokios politikos mes laikomės ir mes visi tikimės, kad tokia pozicija padės mums pagerinti situaciją šalyje. Ir tikimės, kad Venezuelos problemas bus sprendžiamas konstruktyvių ir tai bus naudinga ir Venezuelai, ir visam regionui. Ačiū ponui Kucinroitą. Dabar galime diskutuoti. Keturi kolegos paprašė žodžių. Penki, šeši. Jeigu norit ką nors pasakyti, įsirašykite į sąrašą. Mylan Mong. Labai trumpai. Aš turiu išeiti į žuvininkystės komiteto posėdį, kuriame turėčiau kalbėti vienu klausimu. Tiesiog norėjau pasakyti, kad aš prisijungiu prie Kucino koitę uh, e, nerimo. Situacija neramina mus jau keletą metų. Plenarnėje sesijoje nekartą kalbėjome apie Venezuelą ir sakėme, kad šalis tampa vis labiau autoritariškai valdoma, prezidentas Maduro nepripažįsta rinkimų rezultatų, jisai nesikalba su opozicija ir tai kelia didžiulį susiprūpinimą. Ypač, kadangi bet kokie bandymai tarpininkauti nuėjo veltui nacionalinėje asamblėje ir toliau darbas nevyksta, kadangi žmonės yra, iš, yra ištyčiojamasi, žmogaus teisų padėtis blogėjo, šimtai des, disidentų yra areštuoti. Leopoldo Lopes ketvirti metai yra kalinamas. Aš manyčiau, kad išorės veiksmų tarnyba ir vyriausiai įgaliotinė atsakinga už ES užsienio politiką turėtų kuo aiškiau išsakyti savo požiūrį į šią valstybę Mogherini turėtų užtikrinti, tiesiog turėtų pareikalauti, kad būtų išleisti politiniai kaliniai ir kad, būtų, kad prasidėtų rimtas politinių dialogų, jėgų dialogas, kuris baigtųsi rinkimais ir kad gyventojų nuomonės būtų išklausyta ir kad Maduro tiesiog ne neboikotuotų piliečių nuomonės išėkštos rinkimuose. Tiesiog labai svarbu, kad vyriausiai galiotinė yra Vatikane, tačiau ji turėtų nuvykti ir į Karakasą ir ten kalbėti su svarbiausios šios situacijos dalyviais. Taigi reikėtų diskutuoti ne Vatikane, o pačiame Karakase Tiesiog reikėtų kalbėti su Venezuelos visuomenės atstovais ir politikais. Taigi reikėtų aktyviau veikti išorės veiksmų tarnybai ir vyriausiai įgaliotiniai. Dėkuoju Milan Mon. Aštuoni kolegos dar prašo žodžio, devini. Jeigu visi kalbės 2-3 minutės, manyčiau, kad laiko pakaktų ir kolega Kucinreuter dar galėtų atsakyti jūsų klausimus. Dabar Asys kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Koicinreuter už jo labai objektyvų situacijos pristatymą iš tikrųjų labai aiškiai suformulavote, kokia situacija Venezuelai ekonominė, politinė, socialinė situacija pasaraisiais mėnesiais blogėja, be kitako blogėja ir humanitarinė padėtis. Buvo imtasi nacionalinio susitaikymo žingsnių, tačiau pagrindinė išvada, kurią galima padaryti, yra štai kokia. Visos Vatikano dialogo pastangos nebuvo naudingos, neatnešė konkrečių e, rezultatų. Vatikano kardinolas labai kritiškai įvertino Venezuelos vyriausybę, kuri tiesiog nesilaikė savo įsipareigojimų įvairiais aspektais. Pavyzdžiui, ne, ne, neišleido iš kalėjimų politinių kalinių, taip pat neaprūpino maistu, medicinos e, priemonėmis, vaistais visuomonės. Ir tiesiog šitas susitaikymo procesas vyriausybės buvo vykdomas nepakankamai, išlieka susirūpinimą keliančių klausimų, bet to buvo paskirtas labai kontroversiškas teisėjas į aukščiausio teismo pirmininko pareigas. Tai žmogus, kuris praleido daug laiko kalėjime ir kuris, be kita ko, patvirtino Leopoldo Lopes kaltumą ir nusintė į kalėjimą. Italijos, Ispanijos, Portugalijos piliečiai laikomi Venezuelos kalėjimuose be jokio paaiškinimo. Taigi mes turime sustiprinti savo veiklą ir užsienio reikalų tarnyba turėtų užimti labai aiškę poziciją šių kalinamų mūsų valstybių piliečių atžvilgių. Aš esu parlamentaras ir šalies kurios e, piliečiai yra įkalinti Venezuelai e, atstovas, norėčiau pareikalauti iš savo užsireikalų ministro, kad jisai laiške pasiteirautų Venezuelo ministerijos, kodėl mūsų šalies piliečiai yra kalinami Venezuelos kalėjimuose. Europos e, institucijos turėtų gauti oficialų atsakymą į tokį paklausimą. Pone Weber iš Alde grupės frakcijos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Kutenhoiter už jo pateiktą informaciją. Jisai paminėjo pačius svarbiausius aspektus, kurie kelia mums susirūpinimą Venezueloje. Jau keletą mėnesių aš keliu tą patį klausimą, ką mes galėtume padaryti, kad situacija pagerėtų, kad įvyktų poveikiai, kad mes galėtume inicijuoti tam tikrus pokyčius. Tiesiog pastaruoju metu aš netekau vilties, kadangi matosi, kad bet kokia mūsų siūloma pagalba, humanitarinė pagalba buvo neprimama. Vyriausybė ją atmesdavo. Visai neseniai įvyko susitikimas su JAV generaliniu sekretoriumi. Amerik... Jisai taip pat kalbėjo, kad reikia skatinti dialogą. Ir tai tarsi buvo priimta palankiai Venezuelos vyriausybės, tarsi ji uh, ir priėmė šitas sąlygas ir suformulavimo sąlygas tas, kurias e, suformulavo prezidentas Maduro. Venezuelos ambasada atsiuntė informacinį laišką mano šalies uh, E, ministerijai ir įgavo mūsų parlamentarai, galbūt ir kiti parlamentarai. Tiesiog tas laiškas teikėtų, turėtų būti vertinamas kaip pasiruošimas diskusijomis su, su Europos parlamentu. Jeigu tai iš tiesų, tai, tai suteikia vilties, kadangi šita šalis yra labai izoliuota Aš kalbu ne tik tai apie tai, kad vyriausybė yra izoliuota, bet turiuomenyje ir gyventojus, kurie palikti likimo valiai. Tiesiog aš tikiuosi vis dėlto, kad situacija pasikeis ir aš norėčiau, kad diskusijose su Venezuelais e, vyriausybės atstovais ES laikysis griežtos pozicijos. Tiesiog e, prezidento Maduro ir valdžios institucijų vardu reikėtų patikinti, kad būtų suteikta galimybė teikti pagalbą gyventojams, žmonėms, kurie neturi maisto, vaikams negalima leisti numirti dėl to, kad jie tiesiog negauna maisto ir negauna vaistų. Aš manyčiau, kad dabar reikėtų būtent tai akcentuoti. Dėkoju. Guo vardu Kuso. Okay. Gracias, presidente. Bueno, por tratar. Ačiū, pirmininkė. Bandant čia surasti tiesą, ar kaip mes vertiname situaciją iš kitos pusės, tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Leopoldo Lopės nėra opozicijos lyderis. Jis yra uh, politinės partijos lyderis, partijos, kuri rėmė smurtą. Jis buvo nuteistas 2002 metais ir išlaisvintas pagal amnestijos įstatymą 2007. -aisiais. Ir naudoti smurtą tai pažeidžia tarptautinės normas. Ponas Leopoldo Lopes buvo įsitraukęs į išpolį kur žuvo 43 žmonės. Tai buvo išpolis prieš maisto tiekimo grandinę. Ir kitos šalis irgi tai laiko kaip bandymą pakenti šalies politiniam stabilumui. Jis nėra kalinamas dėl savo įsitikinimų ar nuomonės. Mes kalbame apie tokius dalykus kaip infliacija ir kitos šalis, kitos šalis yra infliacijos Argentinoje ir panašiai. Taip pat žmonės kalba apie humanitarinę krizę ir būtent tokiu būdu bandoma kištis, bet kodėl mes nekalbame apie Kolumbiją, kur vaikai miršta iš bado ir išorės veiksmų tarnybos atstovas čia atvyko ir pasakojo apie tai, kad miršta vaikai, bet nepateikė jokių, jokios informacijos apie šaltinius. Mes kalbame apie kampaniją, kuri vykdomas spaudos. Taip pat kalbama apie tai, kad rinkimai nebuvo pripažinti, tai nėra tiesa, aš ten lankiausi ir aš mačiau, kad prezidentas Maduro pripažino rinkimų rezultatus, tačiau asamblėje yra viena iš valstybinių institucijų, kurią turi Venezuela. Ji ne, nėra aukščiau nei prezidentas. Ir ką sako asamblėja? Asamblėja sako, kad jie nušalins Madurą per šešis mėnesius įvairiomis priemonėmis, kurios nėra numatytos konstitucijoje, įtraikant, įskaitant ir tai, kad bus paskelbiamas prezidentas psichiškai nesveiku, bus uh, kalbama apie konstitucinį, susi, konstitucinį konstitucinę asamblėją ir panašiai, tai kodėl tai vyksta. Demonstracijos, kuriuose ir aš dalyvavau Ispanijoje prieš karą Irake, pavyzdžiui. Ir tai, kad vyksta demonstracijos, tai yra gerai. Tai rodo, kad tauta siekia demokratijos ir pabaigai dar pasakysiu, kad, na, imigracija. Tai o kaip tada yra su Meksika? Taigi, ką ES galėtų padaryti? Remti dialogą. Dialogą, kuriam pritarė Nasur ir Vatikanas, nes priešingų atveju kalbame apie režimų pasikeitimo darbo tvarkę. Ačiū vicepirmininkui, kitas kalbėtojas, ponas Ulė Žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu ispaniškai. Mes pritarėme susirūpinimui dėl susiskaldimo polarizacijos Venezueloje. Mes pritarėme tam susirūpinimui dėl to, kad socialinės ir ekonominės sąlygos labai blogėja šalyje, mes esame sunerime ir dėl to, kad dialogas nejuda pirmin, kad nėra pasiekta jokios pažangos ir taip labai sudėtingoje situacijoje negalima tvirtinti, kad tik viena šalis yra už tai atsakinga. Mums neramu ir dėl to, kad nuolatos yra ver, e, smurto protrūkių ir mes smerkiame smurtą, nesvarbu, ar jis būtų naudojamas e, išsaugoti valdžią ar pakeisti žmonės valdžioje. Ir ši potencialiai sprokstama situacija verčia susimastyti, koks yra ES vaidmuo. Pirmiausia, ES turėtų aiškiai pasakyti, kad demokratiniai įgaliojimai turi būti gerbiami. Tai reiškia, kad turi būti gerbiami prezidento įgaliojimai ir parlamento įgaliojimai. Kitas dalykas, ES turėtų aiškiai pasakyti, kad susitaikinimo sprendimas yra įmanomas tik demokratinėmis priemonėmis. Taigi reikia pabrėžti pagarbą demokratijai, demokratijos vertybėms, demokratijos priemonėms ir taip pat demokratijos terminams. Ir taip pat reikia siekti, kad visi turėtų galimybę laisvai išreikšti savo nuomonę ir kad kartu būtų priimti sprendimai remiantis tuo, kokia yra situacija ir kad tai yra geriausias kelias šiai šaliai dabar ir ateityje. Ačiū. Kitas kalbėtojas EPP frakcijos vardu, ponas Alafranka. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Kostinroiten už tai, kad jis atvyko į mūsų komitetą ir paaiškino, e, kas vyksta Venezueloje, kur dabar jau artėme prie blogiausios situacijos, yra šimtai politinių kalinių. Leopoldo Lopes. Man tikrai buvo gėda klausytis tos nuomonės, kuri buvo išsakyta šiame komitete, būtent, kad ponas Lopes yra smurta puoselinti žmogus. Smurtas yra tai, kad prezidentas teigia, jog jis kažkam išmuš dantį arba tai, kad Madina Kalina Kosadau šiame komitete, jeigu jie atvyks į šį komitetą, jei bus sulaužytas sprandas, tai aš manau, kad humanitarinė neįgymas, humanitarinės krizės neįgymas, krizės, kurią išgyvena Venezuela, 83 procentai žmonių neturi maisto vaistų, yra tūkstančiai žmonių, kuriems teko bėgti šalies. Nemanau, kad tai teisinga ir mes labai tyčiai išklausėme paaiškinimų iš, iš išorės veiksmų tarnybos atstovo, neremiantis ministrų tarybos nuomonę, būtent, kad mes remsime dialogą, dialogą, kuriam pritarė ir UNASUR, ir Vatikanas. Mes laukiame ponios Mogerinė apsilankimo Romoje išvadų ir manau, kad Europos parlamentas nekarta pasmerkė žmogaus teisų padėtį ir tai, kad situacija blogėja. Ir tą darė plenarinių posėdžių salėje. Taigi, bet kokia pažanga pirmiausia turi būti pradėta nuo politinių kalinių išlaisvinimo ir rinkimų dienos paskelbimo. Deja, mes girdėjome, kad vyriausybė neleidžia ES pati pasiūlyti humanitarnės pagalbos, kuri yra reikalinga ir aš manau, kad mes turime aiškiai pripažinti, kad žmogaus teisės ir pagrindinės teisės yra pažeidžiamos šioje šalyje. Taigi, ką dar galėtumėme padaryti, kad paremtumėme arba užkirstumėme kelią šiai dramatiškai ir siaubingai situacijai, kurią dabar išgyvena Venezuela. Ačiū, ponai Salafrankai. Dabar ponas Freund, socialdemokratų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paliesti dar vieną svarbų veikėją šioje lygtyje, tai būtų Kinija. Mes žinome, kad Kinija labai daug investavo į Venezuelą ir ši padėtis primena daugelio kitų Afrikos šalių padėtį, kur Kinija vaidina svarbu vaidmenį, nepaisant humanitarinės padėties. Aišku, tai susiję ir su tuo, kad Venezuela buvo naftos eksportuotoja ir tai, aišku, daug susiję ir su tuo. Ir taip pat santykiai susiję ir su Hugo Čavės laikais 2001 metais Venezuela tapo pirma ispaniškąją valstybę, kuri pradėjo strateginės plėtros partnerystę su Kinija ir santykiai buvo atnaujinti 2014 metais, tai buvo išsami strateginė partnerystė. Ir nuo to laiko Kinija paskolino Venezuelai 60 milijardų dolerių ir sukūrė tokią bendrą finansavimo struktūrą, investavo į vairius projektus ir Kinijos prekių srautai į Venezuelą labai išaugo 5,7 milijardo dolerių vertės 2014 metais 200 milijonų daugiau nei 9 metais. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate tą labai, tuos labai artimus santykius Kinijos su Venezuela ir kaip tai paveikia mūsų vaidmenį, tokį, kurį mes galėtumėme suvaidinti šioje šalyje. Dėkoju. Ačiū. Toliau. Pinenta Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes čia esame įpratę girdėti melus, realybės iškraipimus netikras žinias ir tai, kad yra puolamos suverenios valstybės, kad yra ginamas kišimasis, kišimosi į tą šalis politiką, mes kalbame apie demokratiją. Bet bazinių principų nėra laikomasi teisė į įvairovę, įvairias nuomonės. Tie, kurie gina teisės ir bando atsispirti stambių Amerikos korporacijų interesams. Taip pat mes pamirštame, kad yra labai šališkai pristatoma situacija Venezueloje, bet kokia yra, pavyzdžiui, Venezuelos vyriausybės nuomonė. Mes nekalbame apie smurto proveržius kuriuos sąlygoja dažniausiai opozicija. Sistemingai ponas Maduro siekia dialogo, kad būtų galima eiti pirmin. Kaliniai, kurie yra nusikaltėliai, yra dabar įvardėjami kaip politiniai nusikaltėliai. Jūs kalbėjote apie tai, kad socialinė ir ekonominė padėtis blogėja. Tačiau nekalbėjote apie manipulaciją, manipuliavimą naftos kainomis. Mes nekalbame apie tai, kieno, kieno interesai po tuo slypi ir kas tikrai suinteresuotas tuo, kad trūktų maisto ir vaistų. Mes kalbame apie žmogaus teisę su cinizmu ir veidmainiškumu, mes kalbame apie Europos sąjungą. O ką Jūs pasakytumėte apie žmogaus teisų ir pabėgėlių teisų pažeidimus mirtis Viduržėmio jūroje? pakalbėkime apie išpolius prieš žmogaus teisės kare Libijoje, Irake, Afganistane ir Sirijoje, juk tą karą rėmė ES. Mes kalbame emocingai, emocionaliai apie Venezuelą, bet nekalbame taip apie Saudo Arabiją arba agresiją Izraelyje ir Palestinoje. mums trūksta vandens, nedarbo lygis 6 procentai Venezueloje. Yra daug žmonių, kur, kurie gauna pensijas ir ne, nepakankamos mytybos problema yra sumažėjusi. neapykantą prieš tautas, kurios renkasi savo kelią. Nėra teisinga. Mes turime gerbti Venezuelo žmonės ir turime gerbti jų teisės. Dėkuoju toliau, ponas Tonilo Lopes. Thank you, President. Uh... Ačiū, pirmininkė. Man buvo labai malonu išgirsti kai kurių kolegų pasisakymus. Labai malonu yra matyti, kad Europos demokratinės pajėgos yra susivienijusios. Nesvarbu, kokią partiją atstovautų socialdemokratams ar Europos liaudės partijos frakcijai. Mums visiems rūpi padėtis Venezueloje ir pono Maduro palaiko tik e, vienas kitas komunistas užsilikęs mūsų gretose. Jie ko gero taip pat yra ir Lenino ir e, kitų Maskvos veikėjų gerbėjai. Venezuela yra demokratiška šalis, turinti krikščioniškas, demokratiškas šaknis. Franko laikais e, tai buvo savotiškas e, šviturys ir mes galime tik tai tikėtis, kad e, tie laikai sugrįž. Šalis turi tiek daug gamtos išteklių. Ir labai gaila, kad turėdama tokius gamtos duotus turtus, ji atsidūrė tokioje sudėtingoje padėtyje, kurią mes visi galime stebėti žiniasklaidoje. Mes matome taip pat, kad e, yra kalinami ir politiniai oponentai ir aš noriu paremti Ignacijos Selafranko. Mes norime, kad e, politiniai kaliniai būtų e, paleisti. Mes norime, kad būtų kad būtų suteikta humanitarinė pagalba šiai šaliai. Ir aš manau, kad mes visi, nepasidami savo ideologinių skirtumų, turėtume sutelkti savo pastangas tam, kad padėtume Venezuelai atsitiesti. Na kągi, liko dar du kalbėtojų, ponas Lopės ir po to dar vieną kalbėti iš e, socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta, o aš tai galiu tik tai pridurti porą dalykų. Pirmiausia, mes esame ūsinių reikalų komitetas ir todėl mes privalome kalbėti apie tai, kas vyksta suveriniuose, nepriklausomose ūsinio šalise. Jūs vėl visiškai teisinga, kad šiandien kalbame apie Venezuelą, dėl to, kad ši šalis išgyvena ne tik valdymo krizę, bet ir savo valdymo modelio krizę, kuris labai sunkiai smogė Venezuelai. Ir todėl mes esame susirūpinę. Ir todėl mes šiandien ir kalbame apie institucinę e, krizę, apie ekonominę krizę, kurią paskatino hiperinfliacija. Ir e, smurtas, ir ne tik čia reikia kalbėti apie politinį smurtą, bet ir apie tokias smurto apraiškas, kurių e, nesamatę jokioje kitoje Pietų Amerikos e, šalyje. Labai labiau yra panašiai į Centrinės Amerikos šalių problemas. Jau kuris laikas e, šalis yra įstrigusi politinėje krizėje. Tarp politinių partijų nėra jokio dialogo, aukščiausiasis teismas yra glaudžiai susijęs su režimu ir jis paskyrė vieną asmenį, kuris net buvo nuteistas už baudžiamuosius nusikaltimus eiti aukštas pareigas. Ir taip, gal prezidentas ir buvo demokratiškai išrinktas, bet mes žinome, kad prezidentas yra vienas, bet teismų sistema egzistuoja tam, kad galėtų spręsti konfliktus tarp kitų Uh, valdžios institucijų. Ir galime kalbėti ir apie politinės laisvės uh, nebuvimą, uh, laisvos žiniasklaidos ribojimą dėl vidaus politikos. Ir mes manome, kad reikia skatinti politinį dialogą. Ta daro Vatikanas ir UNISO. Bet ką mes dar galime padaryti? Ispanijos socialistų atstovas, buvęs ministras pirmininkas, padarė pareiškimą dėl situacijos Venezueloje ir jis kalbėjo apie tai, kad reikia ieškoti galimybių išku, užmėgsti dialogą ir spręsti dabartinės politinės problemas taikiomis priemonėmis. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo dabar, kai turime Trumpą, ar padidėjo rizika, kad situacija pablogės. Ir nes matome, kad gali pablogėti Kubos ir JAV santykiai, o tai savo ruoštų gali paveikti ir padėti Venezueloje. Ką Jūs apie tai manote? Ana Gomes. Na, aš asmeniškai nemanau, kad kalbėdami apie Venezuelos problemas mes kišamės į, jo, į šios šalies vidaus reikalus. Mes e, galime nagrinėti padėti žmogaus teisų srityje ir e, Palestinoje ir Izraelyje, pavyzdžiui. Venezuela išgyvena labai gilę krizę, žmonės dabar gyvena tokiomis sąlygomis, kurių net negalėjo anksčiau įsivaizduoti. Tai yra nepaprastai turtinga šalis, kuri yra labai nemokšiškai valdoma. Bet o šioje šalyje egzistuoja ir demokratijos e, problemų. Buvo kalbėta apie politinius kalinius ir Renata Weber kalbėjo ir apie tai, kad esama ženklų tam tikrų požymių, kad ta šalies vyriausybė ir rūpi tai, ką apie ją mano Europo, Europa. Tačiau ar mums rūpi tai, kas vyksta Venezueloje? Nes iki šiol mes vaidinome tikrai labai pasyvų vaidmenį. Iš esmės mes leidome valstybėms narėms, kurios turi ypatingų ryšių su šia šalimi dėl istorijos ar dėl to, kad, šalyse, kad tų šalių piliečiai turi savo bendruomenės e, Venezueloje, tai pirmiausia yra Ispanija ir Portugalija, formuoja mūsų politinį požiūrį į šią šalį. Bet aš manau, kad mes ES turime turėti atskirą savo poziciją. Ir Europos parlamentas turi aiškiai pasakyti, poniai Mogerinį, kad ji turi tenai nuvažiuoti ir ji turi kalbėti apie tai, kas vyksta. Yra visiškai nepriimtina, kad e, šio, šios šalies piliečiai yra kalinami šiuo metu dėl ideologinių priežasčių. Panas Esis sakė, kad vienas Portugalijos pilietės, pavyzdžiui, atsidūrė kalėjime, tačiau mes nieko dėl to nedarėme. Ir nedarome. Taigi mes matome, kad visą iniciatyvą yra perėmęs Vatikanas ir uh, Pietų Amerikos e, šalis. Aš manau, kad mes turime elgtis kur kas ryštingiau. Jau seniai turėjome pasiūlyti kažkokią aiškesnę poziciją. Ir ponia Mogerinė turėtų pirmiausia vadovauti visam šiam darbui. Na kągi, kolegos, dėkoju. Aš matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi ponia Kutsinreuter, gal jūs galėtumėte atsakyti į daugybę jums patektų klausimų įvairiomis temomis. Jūs turite 15 minučių daugiausia. Na kągi, tikrai labai dosniai. Sutikėte man kalbėjimo laiko, labai daug klausimų įvairiomis temomis ir akivaizdu, kad visi sutarėme dėl to, kad kažkas vyksta Venezueloje. Ir uh, Jūs, jeigu aš gerai supratau, norėtumėt, kad ES politika Venezuelos atžvilgių būtų e, aktyvesnė. Ir iš tikrųjų humanitarnėje srityje mes stipriname pradarbiavimą ir mes e, išnaudojame kiekvieną galimybę paskatinti politiniam dialogui. Ir mes e, kalbame ir su Kuba, ir su JAF, ir su Brazilija, ir su kitomis šalimis, kurioms rūpi situacija Venezueloje ir galvojame, kaip galėtume sutelkti savo pastangas. Uh, E, bendraujame ir su UMASUR. Ir nes to, ta organizacija labai sėkmingai veikia, bendradarbiavame su kitais veikėjais, taigi galvojame, kaip mes galėtume sukurti ir draugiškus santykius su Venezuelos vyriausybė, kuri dėja neįtin palankiai gal vertina mūsų da, tokius bandymus užmėgsti da, dra, draugiškus santykius, bet mes vis dėlto galvojame apie, apie tai, kaip galima būtų tai, uh, padėti spręsti humanitarinę situaciją. Bendradarbiavome su Venezuelos universitetais ir čia galiu paminėti skaičius, e, gal kuriems jūs ir nepritarsite, bet 82 procentai žmonių šiandien turi nepakankamai pajamų, tam galėtų išgyventi. 10 procentų vaikų negali lankyti mokyklų, todėl kad, e, kad jie turi stovėti eilėse tam, kad gautų maisto galėtų įsigyti maisto produktų. 63 procentai žmonių negali e, gauti jiems reikalingų vaistų. Taigi situacija yra sudėtinga ir kažkas sakė, kad mes turime gerbti Venezuelos žmonių pasirinkimą ir iš tikrųjų 2015 metais įvyko rinkimai ir Venezuela, Venezuelos gyventojai balsavo už opozicijos partijas, kurios gavo dviejų trečdalių daugumą. Tai akivaizdžiai parodo, kad jie norėjo, žmonės norėjo permainų, tačiau vyriausybė tam nepritarė. 2016 metais turėjo vykti savivaldos rinkimai, tačiau jie neįvyko, e, buvo pažįsta konstitucija e, ir prezidentas Maduro pasakė, kad e, pareiškė, kad mūsų nedomina rinkimai šiandien. Taigi tai nėra demokratiška. Mes paprašėme, kad jis pasiteisė, papaiškintų mums, kas vyksta, tačiau jis nieko, niekaip tai nesureagavo. Taigi mes stebėme situaciją Venezueloje, esame pasiruošę bendradarbiauti su visais. Ir galiu Jūs patikinti, kad ponia Mogherini gal ne visuomet yra matoma šioje šalyje, bet Venezuelos problemos yra, užima svarbę vietą mūsų darbo atvarkė. Ir Jūs minėjote ir apie tai, kad Kitose regiono šalyse situacija yra sudėtinga ir mūsų kaiminėse šalyse yra pro, esama problemų. Ir e, ponia Mogerinė rūpinasi visomis šiomis problemomis, e, galvodama apie mūsų interesus ir atsakomybę. Mes norime e, parodyti solidarumo Venezuelos žmonių atžvilgių. Buvo išsakytos kelios įdomios pastabos iš tikrųjų, pažiūrėjau, apie Kiniją. Iš tikrųjų, Kinija yra investavo 65 milijardus JAV dolerių į Venezuelo ir mainais gavo teisę da, uh, uh, importuoti naftą iš Venezuelos. Kaip mes vertiname da, tokį susitarimą? Kinija labai intensyviai veikia Latino Amerikos šalyje, jie vykdo labai agresyvę eksporto ir investicijų politiką, bet kodėl mes turėtume smerkti Kiniją už tai, mes siekime panašios politikos. Jei taip tokia politika prisideda prie situacijos blogėjimo, mes galime dėl to apgailėstauti ir galime tokią situaciją aptarti su Kinija. Ir aš manau, kad tada, čia dar galėtume kai ką padaryti. Mes taip pat bendradarbiaujame ir su JAV, bet turiu prisipažinti, kad e, kadangi kol kas nebuvo paskirtas e, JAF atstovas atsakingas už šį regioną, mes ne, dar nežinome, su kuo galėtume dabar bendrauti, bet bendravome e, iki rinkimų. Ir JAV valstybės sekretorius mums sakė, kad yra, jis yra susirūpinęs dėl demokratijos e, Venezuela ir kad jis norėtų, kad situacija e, pasikeistų. Bet e, tai, aišku, iš esmės situacijos kol kas ne, nepakeitė. Ir, bet mes suprantame, kad Venezuela priklauso nuo JAV, dėl to, kad tenai eksportuoja labai daug naftos. Kuba, šalis, su kuria mes turime labai gerus santykius ir mes galime su Kuba atvirai kalbėti apie padėtį Venezueloje, tačiau kol kas mūsų pastangos nepasiteisino. Tačiau mes nenuleidžiame rankų. Taigi mes vis galvome apie visas galimybės, kurios gali atsirasti ateityje. Ir mes. Uh galvojame apie taip, kad galima būtų padėti mūsų piliečiams, kurie gyvena Venezueloje ir kaip galima būtų padėti Venezuelai atsitiesti. Ir kartais Jei mes užmėgsime akis ir nematysime problemų, tuomet mes niekuomet ir negalėsime jų įspręsti. Akivaizdu, kad Venezueloje problemų esame, todėl galvojame apie taip, kaip konstruktyviai galima būtų spręsti šias problemas. Ir nesvarbu, kokia politinė jėga imtųsi iniciatyvos šioms problemams spręsti. Meksika Taip pat yra svarbi žaidėjai ir žmonės dabar traukiasi iš Venezuelos vien dėl to, kad jie e, neturi ko valgyti. Taip pat gauname žinių iš Brazilijos, e, kad iš šią šalį, iš šią šalį šiaurę plūsta pabėgėliai. Ir Brazilai kol kas priėmė visus. Štai ką galiu Jums pasakyti. Aš taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad mes neleidžiame vienai ar dviem šalims diktuoti mums politinę darbo, savo politinę darbo tvarkę. Rakase yra atstovame 12 valstybių narių, E, ir visos tos šalis bendrai galvoja, kaip galima būtų pagerinti e, padėtį Venezueloje. Kai kurios šalis siūlo kompromisinius e, pasiūlymus, gal kitos šalis gal labiau stebi situaciją, bet vienaip ir kitaip visos šalis yra nusiteikusios konstruktyviai, nepaisant to, kad kartais gal kai kuriais klausimais nuomonės gali būti skirtingos. Ir taip mes turime bendrą Europos poziciją. Ir mūsų ambasadoriai. Da, tikrai derina savo pozicijas, negalime sakyti, kad tik vienas iš du iš jų diktuoja ką nors kitoms šalims. Bet mes žinome, kad tam tikros šalis turi artimesnių ryšių su Venezuela ir tai turime atsižvelgti. Bet vis tiek negalime sakyti, kad vien dėl to, kad Ispanija ar Portugalija kažką pasakė, taip ir turi daryti Europos Sąjunga. Ne, mes stebime situaciją, vertiname visus rizikos veiksnius Ir suprantame, kad kai kurių šalių piliečiai de, turi didelę savo nacionalinės bendruomenės Venezueloje. Aš pasižymėjau visas jūsų pastabas ir aš poniai Mogerinė jas perduosiu ir pasakysiu, kad gal apie Venezuelą mes turėtume dažniau kalbėti, ypač Europos parlamente, nors man atrodo, kad jį kelis kartus apie Venezuelą jau yra kalbėjęs. Taip pat aš pasakysiu, ponė Mogerinė, kad Europos parlamentas remia mūsų pastangas užmėgsti konstruktyvų dialogą ir teikti tolesnę paramą Venezuelai, e, e, ypač sprendžiant politinių kalinių problemą, demokratijos stokos e, problemas. Štai tokios politikos laikėmės visuomet, bet mums vis tiek svarbu buvo išgirsti šiandien, kad jūs remiate tokią pozi mūsų poziciją, remiate mūsų pastangas. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų išsakytas pastabas ir mes jas pasistengsime išvelgti, plėtodami tolesnius santykius su Venezuela. Ačiū, kad atsakote, atsakėte kai kurios klausimus, dėkoju už pastabas, daugiau nematau pagėdaujančių kalbėti, todėl. 6.29 ir skelbiu su posėdžio pabaiga. Tikoju tiems, kurie liko iki pabaigos, o rytoj mes susitikimą 9 val. balsuosime dėl Balkanų šalių ataskaitų.